κηρύσω την έναρξη της συνεδρίασης. Το επόμενο σημείο... Labas rytas, pradedame posėdį. Kitas darbo atvarkės punktas - diskusija apie žmogaus teisės ir žmogaus teisų pažeidimus. Pagal darbo taisyklių 144 straipsnį. Pirmasis straip, e, klausimas LGBTI asmenų padėtis Ugandoje. Prieš pradedant diskusiją norėčiau tik tai patarti, kad turime galimybę po to diskutuoti šiek tiek spontaniškai, turėsime laiko, todėl kas norite galite užsirašyti. Ta galite padaryti ir pasinaudodami naują elektroninę sistemą. Jeigu norite užsirašyti į spontaniškų pasisakymų sąrašą, Galite tą padaryti jau dabar. Arba tada, kai e, tik baigsis, kol baigsis diskusija tiksliau. Nu, dabar suteiksiu žodį. E, poniai Čiauns yra viena iš autorių. Thank you. Ačiū kolegos. Labai džiaugiuosi, kad e, partijos taip plačiai parėmė diskusiją apie šią rezoliuciją parlamente. Manau, kad tai patvirtina, kaip smarkiai pasikeitė visuomenės požiūris per mano gyvenimą. Šiandien mes e, reiškiame solidarumą su litinių mažumų Ugandoje ir kitose valstybėse atstovais, kurie susiduria ne tik su visuomenės stereotipais, bet ir valstybės bandymus juos visai persigoti. Tų gynėjų um, drąsa yra e, stebėtina. E, jie visokiausiamis aplinkybėmis tvirtai teigia, kad e, nori įtvirtinti savo tapatumą. O padėtis Ugandoje kelia didelį susirūpinimą. Brian Wospen nužudimas šį mėnesį siaubingomis sąlygomis turi būti tai, nagrinėjimas teisme. Vyriausybės ministrai, kurie uh, kursto neapykantą, turi būti smerkiami. Šioje rezoliucijoje mes kreipiamės į Gandos vyriausybę, kad ji visiškai laikytųsi LGBTI žmonių teisių ne tik žodžiais, bet ir užtikrindami, kad e, Ugandos teisė nediskriminuotų žmonių pagal lytinį orientaciją ar lytį apskritai. Šiandien mes pasisakome uh, už žmonės Ugando ir kitose valstybėse ir tvirtai teigiame, kad esame e, su jais. Ačiū toliau, ponė Matijas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms iš skirtingų frakcijų už tai, kad pavyko pasiekti tokį platų politinį pritarimą nepaprastai svarbiai temai. Turime suprasti, kad Diskriminacija pagal lytinę orientaciją vyksta ne tik Ugandoje, bet ir kitose pasaulio dalise, įskaitant ir kai kurias ES valstybėse. Turime todėl sutelkti dėmesį į tai, kad būtina propaguoti visų žmonių lygybę Europoje ir už Europos ribų, įskaitant ir tokias valstybės kaip Uganda. Mes turėtumėm uh, E, įgyvendinti tai, kas numatyta kotonų susiturime ir neleisti jokios diskriminacijos pagal lytinę pakraipą. Kaip matome pastaraisiais mėnesiais, e, aktyvistai yra žiauriai nužudomi. Su tokiais faktais negalėtume taikstytis. Dėl tos priežasties turime pereiti nuo, veiksmų, nuo žodžių prie veiksmų. Turime užtikrinti, kad nebeliktų diskriminacijos dėl lyties, lytinės pakraipos ir turime pasirūpinti, kad to nebūtų niekur pasaulyje. Ačiū. Toliau e, ponė Kalsbrų vieną minutę. Lytinė pakraipa negali būti nusikaltimas, bet taip yra daugiau negu 70 pasaulio dalių. Praėjusią savaitę jautime pasišlikštėjimą, kai Ugandos vyriausybės uh, atstovai išreiškė paramą pasiūlymui numatyti bausmes, kurios negali egzistuoti už veiksmus, kurie nėra nenusikalstami. Yra e, numatyta mirties bausmė už litinę veiklą. Ar tas pasiūlymas būtų patvirtintas ar ne, homoseksualumas Ugandoje yra traktuojamas kaip nusikaltimas. LGBTI žmonės susiduria su smurtu ir diskriminacija. Vyriausybė ne tik leidžia tokias tendencijas, tokioms tendencijoms plisti. Ji jas net skatina. ES turi pasakyti žmogaus teisės. ES turi tapti lyderė mm, siekiant panaikinti mirties bausmę visur. Aš noriu visai LGBTI bendruomeniai Ugandoje pasakyti, kad Europos parlamentas yra jų pusėje. Kadangi meilė negali būti nusikaltimas. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Ward για ένα λεπτό. Dėkoju. Dabar poniai Ward žodis vienai minutiai. Atsižvelgiant į tai, kad e, e, Ugandoje vis dažniau užsipuolami LGBT e, žmonės, šiandienos rezoliucija yra labai svarbi. Trys e, homoseksualus e, vyrai ir viena transseksuali moteris šiemet buvo nužudyti. Brian Waswa, LGBT teisų gynėjas, e, spalio ketvirtą buvo užpultas savo namuose. LGBTI e, žmonių, žmonių teisų situacija Ugandoje kelia didžiulį nerimą, įskaitant ir tai, kad e, pažeidžiamos jų socialinės teisės, žodžio laisvė ir lyčių lygybės e, teisės. Ši rezoliucija ragina bendradarbiauti su Uganda. Mes turime paremti visas pastangas, kad būtų panaikintos tokios politikos ir dim, di, diskriminacija. Raginame Norime, kad ES sustiprintų žmogaus teisų e, įgyvendinimą Ugandoje, padedant NVO ir taip pat įgyvendinant ES gairias dėl žmogaus teisų gynėjų. Taip pat mes turime suformu, padėti suformuoti stiprų pasipriešinimą bet kokį kokiai diskriminacijai paremtai lytinė orientacija. Kolonijiniai įstatymai negali būti taikomi 21 amžiuje. Dėkuoju. Dabar e, žodis ponui Tobė. Ačiū. Pirmiausia, aš noriu širdingai padėkoti visiems kolegoms, kurie e, rengė šią rezoliuciją. Joje kalbama iš esmės apie tai, kad mes turime paremti LGBTI žmonės visame pasaulyje, mes turime ginti žmogaus teisės. ES turi tapti varomąją jėgą, kad visi, nepriklausomai nuo lytinės pakraipos, būtų laisvi ir jaustųsi saugus. E, Mes žinome, kad padėtis pasaulyje labai daugelie valstybių dar toli gražu netokia. E, LGBTI žmonių padėtis Ugandoje kelia labai rimtą susirūpinimą. Paskutinis pasiūlymas, kurį aptarėme e, diskusijose, e, kad būtų įveista Ugandoje mirties bausmė už lytinius nusikaltimus. Toks pasiūlymas yra visiškai nepriimtinas. Aš ypač reikalauju, kad būtų e, kalbamasi su vyriausybė, kad naujoji e, statymo iniciatyva nebūtų patvirtinta. Mes čia kalbam ne tik apie prievalės, mes kalbam apie tos padėties, kuri jau dabar egzistuoja Ugandoje pakeitimą. Nes dabar e, matome neapykantos retoriką, homofobiją, lytinės, e, tam tikrų lytinės pagraipos žmonių pakreipų žmonės yra žudomi. Mes turėtume ES vystimosi pagalbą teikti su papildomomis sąlygomis reikalavimu, kad būtų laikomasi žmogaus teisių. ES yra pasirengusi palaikyti dialogą su vyriausybė, bet taip pat mes turime palaikyti dialogą su pilietinė visuomenė, nes nepaprastai svarbu, E, pagerinti padėtį vietoje praktiškai LGBTI žmonėms. Todėl aš kreipiuosi visus kolegas Europos parlamente balsuoti už šią rezoliuciją. Joje iš esmės mes kalbame apie žmogaus teisų gynybą. Taip pat mes kalbame apie teisės viršenybės principų įtvirtinimą. Ačiū. Dėkoju. Toliau Pereikime prie, prie frakcijų atstovų ir MPP e, frakcijos vardu, poniai Walsh žodžius, vienai minutiai. Nepriimtina, kad lytinė orientacija ir toliau naudojama kaip pateisinimas rimtiems žmonių teisų pažeidimams visame pasaulyje. LGBTI teisės yra žmonių, žmogaus teisės. Tai, ką matome Ugandoje ir Indonezijoje, priklauso mūsų ES kompetencijai. Diskriminacija LGBT asmenų e, pažeidžia pagrindinius žmogaus teisų principus įtvirtintus visuotinėje žmogaus teisų deklaracijoje. Europos parlamentas turi prievolę reaguoti į žmogaus teisų pažeidimus. Mes taip pat turime prievolę užtikrinti, kad kitos institucijos taip pat imtųsi veiksmų. Labai svarbu, labai svarbu kad paprašytume naujosios komisijos ir tarybos e, pagal LGBTI gairias įtraukti mūsų bendrijos narius į Ugandą ir Indoneziją į, į dialogus ir, į, e, su šių šalių vyriausybėmis. Mes turime e, užtikrinti, kad vyktų šis dialogas siekiant pakeisti diskriminacinius įstatymus ir kovojant su homofobija ir LGBTI bendruomenės narių diskriminacija ir taip pat apsaugoti tas bendruomenės. Ponios ir ponai, mes dabar turime imtis lyderio vaidmens. Uh, Aš pati esu iš LGBT bendruomenės ir trijų gėjų ir vienos translytės moters e, nužudimo negalime toleruoti. Reikia apsaugoti Ugandos žmonės. Dėkoju. Dėkoju. Socialistų frakcijos vardus Ajus Salyba. Pirmininkė, dėjem. LGBTI bendruomenės e, narių teisės pasaulyje negerbiamos, Ugandoje taip pat. LGBTI bendruomenės nariai e, ir toliau patiria brutalius išpolius. LGBTI asmenys turi teisę į apsaugą, į tokią pačią ir teisės tokias pačias kaip ir visi kiti. Ir todėl bet koks smurtas prieš LGBTI e, yra paremtas stereotipais ir neapykantą, turime pakeisti mentalitetą, norėdami išvengti tokių nusikaltimų, turime būti drąsūs ir spręsti šias problemas visose visuomenėse. Todėl labai svarbu e, ginti ir saugoti šią bendruomenę visame pasaulyje ir saugoti šios žmonės už, nuo tokios diskriminacijos ir užtikrinti, kad visi, nepriklausomai nuo jų lytinės orientacijos ir e, lytinės tapatybės e, turėtų, galėtų būti vienodi prieš įstatymą. Malta yra puikus pavyzdys Europoje. Daug pažangių įstatymų buvo priimta. Tiek kalbant apie įsivaikinimo, tiek apie vedybų tos pačios lyties asmenų sritį. Ir todėl mes turime palaikyti tokias pastangas. Dėkoju. E, dabar Rodrygės Ramos, Reinių frakcijos vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Galime prisiminti diskusijas 2014-aisiais, kai Ugandoje buvo pateiktas įstatymo projektas, e, numatantis mirties bausmę už homoseksualumą. Buvo daromas tarptautinis spaudimas, kad būtų nepatvirtintas tas įstatymas, tačiau Ugandoje homoseksualumas uh, ir toliau e, yra įtrauktas kaip nusikaltimas baudžiamajame kodekse ir užtraukia e, rimtas bausmes. Tai yra labai griežtas įstatymas. Homoseksualai neturi teisės į pagrindinės paslaugas, tokias kaip švietimas ir sveikatos apsauga. E, mums kelia nerima tai, kad galbūt bus sugrįžta prie griežtesnės įstatymo versijos, kur bus numatyta ir mirties bausmė. Džiaugiamės, kad tai galbūt ir neįvyks, bet turime pasiūsti labai aiškę žinę. Negalime leisti, kad būtų žengtas žingsnis atgal ginant LGBTI bendruomenės teisės. Mes norime, kad būtų žengiama pirmin Ugandoje dekriminalizuojant homoseksualumą. Tai nėra nusikaltimas, o žmogaus teisė. ES turi per politinį dialogą ginti šias teisės. Dėkuoju. Dabar žaliųjų frakcijos vardu ponas Andersen. Vienam. Ačiū. Spalio pradžioje 28 metų Brian Basva Ugandoje buvo brutaliai nužudytas dėl to, kad jis buvo homoseksualas. Jis patyrė 10 smūgių e, aštrių peilių į savo, e, jam buvo suduota 10 smūgių peilių į galvą. Jau daug metų homoseksualai Ugandoje turi baimintis dėl savo e, gyvybės e, ir nuolat e, pjudomi. Tam pjudimui LGBT atžvilgių reikia padaryti galą ir grasinimai mirties bausme šiems žmonėms kelia dar didesnę grėsmę. Visi žmonės turi turėti teisę ramiai mylėti ir gyventi. Europos Sąjunga 578 e, milijonus vystamosios pagalbos teikia Ugandai, todėl turime prisimti atsakomybę. 70 pasaulio valstybių homoseksualumas e, laikomas e, nusikalstamumu devyniose, už jį taikoma mirties bausmė. Turime visi bendrai dėti pastangas, kad ta situacija pasikeistų ir užtikrinkime visame pasaulyje LGBTI žmonėms laisvę. EKR frakcijos vardu ponė Kanko vieną minutę kalbės. Dvi AF Afrikos šalis tos pačios lyties asmenų santokas laiko nusikalst, santykius laiko nusikalstamais ir dviejose iš jų štai taikoma bausmė. Būdama e, savo vaikystėje aš negalėjau įsivaizduoti mano gyvenimo, jeigu būčiau buvusi ne heteroseksuali. O daugelis žmonių dabar tose šalise dar turi slėpti savo homoseksualumą. Tam, kad iš tiesų galėtume vadovautis e, e, savo tikrais įsitikinimais, reikia skatinti tarpusio pasitikėjimą, skatinti švietimą, skatinti vietos NVO, kuri, kurios siekia apsaugoti LGBTI bendruomenės tose šalise. Europa turi bendrabiauti su tų šalių sau, e, teisės saugos struktūromis, NVO, pasinaudoti visomis galimybėmis ir kalbėti su tomis šalimis, kad skatintume tarpusio supratimą ir toleranciją, nes visi turi teisę e, gyventi laisvai ir mylėti, ką nori. Ačiū dabar Rodrygės Palop. Ačiū. Ugandoje homoseksualų santykiai baudžiami taikant mirties bausmę. Už jos baudžiamą pritaikant mirties bausmę. Ir jau dabar šalies konstitucinis teismas pareiškė, kad e, galima būtų taikyti tą mirties bausmę tos pačios, už tos pačios lyties asmenų santykius. Šiame parlamente mes svarstėme nediskriminavimo direktyvos nuostatas, kuri yra įstrigusi ilgą laiką taryboje. Ir mūsų parlamente taip pat yra labai daug e, homofobų ir e, tarp kraštutinių dešiniųjų. Mes turėtume priešintis tokio pobūdžio iniciatyvoms, šiuo metu, kurios šiuo metu įgyvendamos Ugandoje. <clears throat> <clears throat> Reikia dėti visus pastangas, kad LGBT grupės asmenys nebūtų diskriminuojami. Taigi nepamirškime savo diskusijų metu to, kas vyksta Ugandoje. Ačiū, pasakė frakcijų atstovai, dabar kalbės ponas Bull, neprisijungusiu vardu. Diskriminavimas dėl lytinės orientacijos yra visiškai nepriimtinas Ugandoje gyvena maždaug pusė milijono LGBTI grupės narių, homoseksualumas vis dar yra neteisėtas, tos pačios lyties santokos yra uždraustos, LGBTI žmonės negali e, laisvai reikšti savo įsitikinimu, e, e, jų atžvilgių taikomas smurtas yra sodinami į kalėjimus 2007 metais 96 procentų Ugandos gyventojų mane, kad reikia uždrausti tos pačios lyties asmenų santokas ir 17 metais tokių žmonių liko tik tai 54 procentai. Taigi socialiniai ir kultūriniai pokyčiai Ugandoje vyksta. Šiuo didžiausias klausimas, kodėl Uganda vis dar e, kišasi į e, demokratinės šalies vidaus reikaus. Mūsų kalbos Ugandos žmonėms nepadės, galbūt mes patys geriau jausimės dėl to, tačiau iš tiesų mūsų diskusijos jokios teigiamos įtakos nepadarys persekiojams Ugandos LGBTI grupės atstovams. Ugandoje būtina sudaryti tinkamas sąlygas, kad LGBTI <clears throat> grupės asmenys galėtų gyventi ir mylėti taikiai. Pane Gonzalės, ačiū pirmininkė. Afrikai, Ugandai reikia mūsų pagalbos, vystomas bendradarbiavimas, humanitarinė pagalba turi būti siejamas su aiškiais konkrečiais reikalavimais, pirmiausiai gerbti žmogaus orumą LGBTI, asmenų ir visų kitų būtina kovoti su diskriminacija, su. Uh, nepagarbą ES sutartyse parašyta, kad užsienio politika vykdoma remiantis e, universaliomis e, žmogaus teisėmis. Daugiau nei 530 milijonų yra e, skiriama vystamosios pagalbos. Uganda ir mūsų biudžete yra atitinkamos eilutės nustatytos būtina sėti šios pagalbos teikimas su pagarba LGBTI teisėms pagal kotonų susitarimą, jeigu žmogaus teisų nepaisoma, galima e, sustabdyti susitarimo nuostatų, sustabdyti susitarimo nuostatų galiojimą, manau, kad žmogaus teisės yra e, nedalomo taip pat ir LGBTI grupės asmenų teisų dalis. Ponas Benon. Uganda yra ta šalis, kurioje LGBTI grupės, asmenų grupės teisės e, E, minamos komis pastelkus atitinkamus įstatymus. <clears throat> Vyriausybė nieko e, nedaro policijos struktūros. Taip pat 2013 buvo priimtas e, statymas, kurio yra draudžiamos tos pačios lyties asmenų santokos ir taip pat baudžiama už atitinkamos informacijos skleidimą apie E, tos pačios lyties asmenų teisės. Tartautinė bendruomenė turi netilėti, turime priminti Ugandai, kad seksualumo išraiška yra sudėdamoji e, universalių žmogaus teisų <clears throat> dalis. Ir e, pagal kotonų susitarimą Uganda taip pat yra prisėmusi tinkamus įsipareigojimus gerbti tarptautinės žmogaus teisės, ponė Kunkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš penkerius metus daug kas iš mūsų atsikvėpėme su palengvėjimu, kai Uganda atsijėmė pasiūlymą įvesti mirties bausmę homoseksualams. E, tokia pati politika dabar pradedama kurstyti iš naujo ir šį kartą mes turime ryštingai reaguoti. ES pagalba, vystimasi pagalba Ugandai nuo 2014 iki 2020 metų e, siekia 528 milijonus eurų. Tai yra milžiniška suma. Tačiau tie pinigai turi būti teikiami su sąlyga. Susitar, sutartyje yra labai aiškiai parašyta, kad žmogaus teisės privalo būti gerbiamos. Todėl mes reikalaujame, kad ES laiku uh, sureaguotų į nepalankius pokyčius Ugandoje. Mes turime uh, sustabdyti vykstančius procesus ir tą padaryti reikia dabar. Ačiū. Ačiū. Toliau uh, kolega Daily. Ačiū, ponė pirmininkė. Be abejo, aš pasisakau prieš mirties bausmį ir taškas. Bet tai, kad uh, tai yra traktuojama kaip kriminalinis nusikaltimas, yra tiesiog siaubinga. Aiškiai pasakykime, homoseksualumo kriminalizavimas, bet kokiu pavydalu, e, pasitelkiant homofobiją, neapykantą, net numatant mirties bausmę daugelį žmonių, yra nepriimtina. Aš e, skelbiu solidarumą su Ugando žmonėmis ir LGBTI gynėjais tame regione. Tačiau man labai liūdna, kad kai kas šioje salėje, šiuose rūmose bandė į rezoliuciją įtraukti tarsi ES šlovinančių elementų, tarsi mes būtume žmogaus, žmonių teisų gynimo tobuliausias žemynas. Nereikia eiti į Ugandą, kad pamatytumėm LGBT žmonių diskriminaciją. Europoje yra daug žmonių, kurie uh, E, kenčia dėl ES neveiksmingumo valstybėse narėse, kovojant su neapykanta ir diskriminacija. Mes turėtumėm išklausyti to, kas vyksta mūsų uh, e, ES ir tada imti visur veiksmų pačioje e, uh, ES. Ačiū toliau, kolega Dans. Aš manau, kad žemina tas faktas, kad ne visose ES valstybėse narėse aš galėčiau vesti vyrą, kurį aš myliu, kad ne visose valstybėse narėse numatyta tokia teisė. Bet bent jau aš galiu būti garantuotas, kad mano gyvybė ES nekyla grėsmė, vaikštant e, visų valstybių narių gatvėse. Žodžiai e, sukelia padarinių. E, Saido Lakodo, vadinamasis Ugandos etikos ministras, turėtų gėdytis pats savo žodžių. Jis bando uh, E, pasinaudoti LGBTI žmonėmis kaip atpirkimo ožiais, e, kompensuodamas už savo vyriausybės neveiksmingumą padarinius. LGBT žmonės Ugandoje, kaip ir daugelėje kitų valstybių narių, kenčia dėl to, kad nėra kovos su diskriminacija įstatymų. Didžiausia problema yra vyriausybės, kurios jūs LGBT atstovus pasitelkia kaip atpirkimo žius. Jūs išlikti turite solidarus. Tai yra kova už visą pasaulį ir visame pasaulyje, ne tik Afrikoje, ne tik Azijoje, bet absoliučiai visur. Mes tai kovai pritarėme, mes esame su jumis ir mes reikalavome, kad tie kolonijiniai įstatymai būtų atšaukti. Ačiū. Toliau pereiname prie spontaniškų pasisakymų. Nes baigėme užsirašysiųjų e, sąrašą. Šeši asmenys užsirašė dabar kalbėti. Pirmiausia, ponas Pospišil, vieną minutę. Dėkui, pėknie, pane předsedající. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už tai, kad e, šios rezoliucijos autoriai parengė tokį dokumentą. Dėkoju ir visiems kalbėjusiems, nes mes kalbame vienu balsu Europos parlamente. E, mes e, netoleruojame politinės realybės Ugandoje. Pateiktasis įstatymo projektas yra skandalingas. Jūs, komisijos nariai, ar jūsų pasiekėjas e, turės priimti sprendimą. Negalime siūsti pinigų toms valstybėms, kuriuose LGBT žmonės yra persekiojami. Tai uh, turi uh, įtakoti Ugandai teikiamą vystomąją pagalbą. Girdėjome, kad tos pagalbos uh, Sumos nėra mažos, bet mes siunčiame pinigus valstybei, kurioje žmonės e, numato mirties bausmę homoseksualams. Žmogaus teisų gynėjai yra e, traktuojami siubingai, todėl skandalinga yra tai, kad mes siunčiame pinigus tokiai valstybei. Ši rezoliucija turi suteikti galimybę Europos komisijai pateikti politiką Ugandos, pakeisti politiką Ugandos atžvilgiu. Lopes Aguilar. Gerbiamą pirmininkę, komisijos nariai, kolegos, ketvirtadienį plenarinių posėdžių salėje visuomet diskutuojame apie žmogaus teisų pažeidimus. Tai e, temos, dėl kurių mes vienbalsiai sutarėme, nes e, kalbame, kaip šiuo atveju, apie dalykus susijusius su mirties bausme, žmog, siaubingais e, žmogaus teisų pažeidimais, Šiuo konkrečiu atveju e, visos problemos susitelkė viename. Dėl homoseksualumo Ugandoje iškilo mirties bausmės grėsmė. Uganda yra labai svarbi ES užsienio politikai ir tai atsispindi ne tik finansavimo planuose. Mes turėtume pasirūpinti, kad ES sutelktų dėmesį į tokių žmogaus teisų pažeidimų panaikinimą, Turime pasitelkti visas turimas priemonės, skaitant kotonų sutartį. Žinome, ką reiškia jo nuostatos. Jeigu yra pagrindinių teisų ir žmogaus teisų pažeidimų, valstybė gali būti išbraukta iš paramą gaunančių valstybių sąrašą. Ir aš norėčiau, kad tai būtų atkreiptas dėmesys. Ačiū. Pone Gibson, vieną minutę. Thank you. I'd like to ask... Ačiū, aš norėčiau pateikti klausimą ne tik kolegoms, bet ir tiems, kurie manęs klausosi. Kas jums suteikia nors kokią teisę gyventi, mylėti, dirbti, būti laisvam, susilaukti pagalbos? Kas mums suteikia tokias teisės? Ar kokia vyriausybė, ar religija? Kas turi teisę tas teisės atimti, tas žmogaus teisės atimti? pasirašydama šią rezoliuciją, šiandien balsuodama už ją ir toliau dirbdama e, savo valstybėje, kaip Europos parlamento narė, kaip žmogaus teisų gynėja, savo valstybėje, savo rinkiminėje apygardoje galiu labai aiškiai pasakyti ne. Niekas neturi teisės atimti LGBTI žmonių, e, žmogaus teisės Ugandoje ar kur kitur. Raginu parlamentą ir visus E, žmonės pritarti man šioje kovoje už LGBT teisės Ugandoje, Europoje ir mūsų pačių valstybėse. Ačiū toliau kolega Polček. Dėkui, pane předsedo, za udělení slova. Já se... Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Aš taip pat pritariu anksčiau kalbėjusiems kolegoms. Žinoma, brutalūs išpoliai prie žmonės, kurie tiesiog skir, skirtingi yra ir visiškai nepriimtini. Taip pat nepriimtina tai, kaip Ugandos vyriausybė elgesi. Jie nori pakeisti įstatymą, kad mm, būtų numatyta bausmė ir net mirties bausmė tiems žmonėms, kurie tiesiog yra kitokie. Tai šiame amžiuje yra neprimtina nepateisinama, tai yra žingsnis atgal į viduramžius. Man atrodo, mūsų balsas turėtų būti išgirstas ir pritariu ponui Pospišil, kad mūsų pozicija turi atsispindėti ir mūsų politikoje vystimosi paramoje. Mes turime ginti žmogaus teisės. Čekijoje 70-ame dešimtmetyje homoseksualumas buvo neteisėtas ir nuo to laiko situacija pasikeitė. Tikiuosi, kad tai bus ir Ugandoje. Dėkoju. Dabar ponas Čiko daro. Dėkoju, pirmininkė. 21 amžiuje turime dar problemų e, e, saugant ir ginant žmogaus teisės, nes kai kurios šalis e, nori jų atsisakyti ir grįžti į viduramžius. Tokios teisės žmogaus kaip teisė į gyvenimą, į žodžio laisvę, į sveikatą yra ne, pažeidinėjamos kaip viduramžiais. Norėčiau kreiptis į būsimą komisiją, parlamentą ir tarybą, prašydamas rasti bendrų priemonių ir aiškių kriterijų, E, kurie padėtų išvengti tokių dalykų ateityje. Ir kad visi kalbėtume vienu balsu, kai tokios teisės pažeidinėjimos ES ar už jos ribų, nes kartais sunku pastebėti problemas išorėje ir problemas viduje. Turime būti tvirti. Europos parlamentas ir naujasis parlamentas, nauja komisija 21 amžiuje turi užtikrinti, kad 21 amžius bus tas amžius, kai bus paisoma žmogaus teisų. Dėkoju dabar ponė Makrova. Dėkoju, pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas parengė e, stiprią rezoliuciją prieš tokio teisės akto patvirtinimą, kuriuo būtų numatyta mirties bausmė dėl kitokios lytinės orientacijos sakyčiau, kad dabar kamuolys yra Europos komisijos rankose. Jie turėtų laikytis tokio požiūrio, kurį apibrėžė man anksčiau kalbėję kolegos. Kitokia lytinė orientacija nėra nusikaltimas, tai nei vagystė, nei žmogžudystė, nei prievartavimas. Ir vien už tai, kad esi kitokios lytinės orientacijos e, paskirti e, mirties bausmę prieštravo visoms ES taisyklėms. Mes visą laiką garsiai e, priešinamės bet kokiai diskriminacijai ir džiaugiuosi, kad Europos parlamentas priėmė aiškę poziciją ir kad mes siunčiame LGBT žmonėms Ugandoje aiškę žinę, kad mes esame su jiem ir kad negalime įvausti vien todėl, kad jie gimė kitokie. Dėkoju. Baigėsi spontaniškų pasisakymų e, laikas, o dabar žodis ponui Mimicai komisijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, garbus parlamento nariai. Puikiai suvokiame, kad LGBTI asmenys Ugandoje daug metų patiria diskriminaciją ir smurtą, įskaitant e, neapykantos nusikaltimus. pastarojo meto asmeniniai komentarai išsakyti Ugandos valstybės ministro dėl galimybės e, priimti parlamente naują e, įstatymą, kuriame būtų numatyta mirties bausmė homoseksualams, yra liūdnas pavyzdys, šios, šios žiaurios realybės pavyzdys. E, Ugandos vyriausybės ir prezidento reakcija taip pat buvo perduota ES valstybėms narėms ir ambasadoriams ir buvo patvirtinta, kad iš tikrųjų nerengiamas joks tokio įstatymo projektas. Todėl šis komentaras turėtų būti laikomas keliančių nerimą, tačiau nespindinčių oficialios Ugandos vyriausybės pozicijos. Tuo pat metu akivaizdu, kad tokie vieši pareiškimai iš vyriausybės ministro Ugandos vyriausybės e, gali sukelti neigiamų reakcijų ir dar didesnę diskriminaciją ar smurtą prieš LGBTI asmenys Ugandoje. ES ragina valstybės imtis visų būtinų priemonių, ypač e, tai teisinių ar administracinių priemonių, kad būtų užtikrinta, jog lytinė orientacija, lytinė tapatybė ar e, lytinės ypatybės E, niekada negalėtų <clears throat> tapti pagrindu mm, baudžiamosioms bausmėms, ypač mirties bausmiai, kuria, kuriai ES priešinasi bet kokiamis aplinkybėmis. LGBT asmenų diskriminacija kenkia ir pažeidžia e, pagrindinės žmogaus teisės įtvirtintas e, visuotinėje žmogaus teisų deklaracijoje. Galiu Jūs užtikrinti, kad mūsų visos tarnybos ir ypač uh, ES e delegacija Kampaloje e, atidžiai stebi situaciją ir mes perdosime savo žinę, įskaitant ir Europos parlamento deklaraciją, tinka, tinkamų lygmenių. Dėkoju. Što? Έχω λάβει πέντε προτάσεις ψηφίσματος για την... Ačiū komisijos nariui Mimicui. Dabar e, svarstysime padėti Egipte. Prieš pradėdami diskusiją, visi turime žinoti, kad pagal, jeigu nori, norite pasisakyti pagal procedūrą, prašau žodžio ar Milnos kotės procedūrą, galite registruotis įprasta tvarka arba elektroniniu būdu. Tam jums yra reikalingos elektroninio balsavimo kortelės, jeigu norite pasisakyti E, pagal prasūrį prašau žodžio, galite registruotis dabar, nereikia laukti iki diskusijų pabaigos. Dabar dvi minutės e, kalbės ponė Noiman. Mėly kolegos, Rugsėjo mėnesį tūkstančiai Egipto žmonių išėjo į gatves ir e, padarė tą visoje šalyje, protestuodami prieš korupciją, prieš tai, kad pinigai, kurie buvo paskolinti šaliai ir žmonėms e, mokyklų, gatvių ir ligonių statybai, yra grobstami. Valantysis režimas smurtinėmis priemonėmis išvaikė protestuotojus, 4000 žmonių buvo suimti, tarp jų daug vaikų, daug dingo be žinių, žmonės e, e, yra sekami, socialinė žiniasklaida, e, kitos žiniasklaidos priemonės. Egipto režimas nepakenčia jokios kritikos, o kovotojų žmogaus teisės tik užsienyje drįsta kalbėti apie smurto taikymą, ką daro ES, nieko tyli ir toliau eksportuoja į Egiptą stebėjimo technologijas. Aš pirmą kartą rengiau pranešimą e, dėl šios rezoliucijos ir dėrėtis tikrai buvo labai sunku. Tai proceso pabaiga vis tik tai visiems šešėliniams priešiams pavyko susitarti dėl rezoliucijos teksto ir labai tuo didžiuojasi. Mes sakome, kad taip, Egiptas yra ES partneris, tačiau nenorime ilgiau būti valdančio režimo bendrininkais reikia keisti įprastinę savo santykių susijusi tvarką ir pareikalauti protestuotojus išleisti į laisvę. Negalime šnipinėjimo technologijų Egiptui pardavinėti. Reikia stiprinti toliau pilietinę visuomenę šalia komisijai. Norime pasakyti, kad pribrendo laikas aiškioms diplomatinėms daryboms ir pareiškimams. Aš jau esu susipakausi savo lagaminą ir e, po šio posėdžio išskrisiu į Egiptą, pasimsiu su savimi šią rezoliuciją, nes žinau, kad ji daugeliu žmonių įkvėps vilties, e, o kai kuriems taip pat sukels galvos skausmą. Tie, kurie pažinėja žmogaus teisės, turi būti tikri, kad sulauks atitinkamų pasiekmių. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Urban Krespo dabar kalbės pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Dar kartą ir vėl mes kalbame apie padėtį Egipte, apie brutalų smurtą, protestuotojų atžvilgių. Tūkstančiai žmonių po protesto akcijų buvo suimti, kai kurie dingo be žinios, dar kiti yra kankinami. ES apsimeta, kad nieko nevyksta, tuo tarpu kitos valstybės ir įmonės pardavinėja Egipto valdantiesiems e, šnipinėjimo, persekiojimo įrangą. Mes e, netgi nereikalaujame kad ES apsaugotų Egipto žmonės. Mes e, paprasčiausiai konstatuojame, kad ES negali toliau remti valdančiosios Egipto diktatūros. Todėl raginame komisiją nustoti teikti pagalbą Egipto vyriausybei ir bendrauti tik su pilietinė visuomenė, jos atstovais. Prekybos susitarimą būtina išaldyti iki tos dienos, kuomet valdžia pradės gerbti žmogaus teisės, būtina pradėti taikyti ginklų prekybos embargą, privalome imtis konkrečių griežtų priemonių ir nebendradarbiauti su diktatūra tam, kad mūsų rezoliucijos netaptų vien tik tuščiais žodžiais ir kad vėl nereiktų mums plenarnėje sesijoje diskutuoti apie padėtį e, Egipte. Pana Užtrevičių žodžiai. Na, pirmininkė komisijos nariai, kolegos, naujausiai įvykiai Egipte parodė, kiek nedaug erdvės toje šalyje liko uh, e, laisvį, uh, e, žodžio laisvį, susirinkimų laisvį. Matome, kaip neproporcingai yra naudojama uh, jėga prieš taikius protestuotojus, kurie <clears throat> plėtinės visuomenės organizacijoms taikomos, taikomos įvairios E, įvairūs apribojimai. Labiausiai man kelia nerima, kad Egipto valdžia e, vis dažniau pasitelkia kovos su terorizmu argumentus tam, kad nutildytų savo politinius oponentus. Dialogas tarp šalies vadovybės ir šalies visuomenės yra įmanomas tik tuo atveju, jeigu bus atsižvelgiama į piliečių lūkesčius ir bus pradėtos vykdyti e, įvairiose sektoriuose būtinos reformos. ES privalo skirti didesnį dėmesį e, finansiniai paramai e, Egipto kovotojams už žmogaus teisės ir plėtinės suomės organizacijoms. Arena, ja, e, Pone Arena, nuo rugsėjo 20 dienos kiekvieną pirmadienį visame Egipte vyksta prieš vyriausybinės demo, demonstracijos. Daugiau nei 4000 žmonių buvo suimti, tarp jų žurnalistai, advokatai, žmogaus teisų gynėjai, kurie e, yra e, sodinami į kalėjimus nepateikus e, kaltinimų arba pateikus kaltinimus terorizmu. Tie žmonės negali susiekti su savo advokatais ir šeimų nariais, kai kurie iš jų yra kankinami tie suėmimai vykdomi platesnėme represijų visoje šalyje e, kontekste žmonėms neužtikrinama teisė dalyvauti demonstracijose, protesto akcijose, laisvai reikšti savo nuomonę. E. Aš e, noriu pacituoti šias visi jie ir dar tūkstančiai kitų šiuo metu sėdi E, kalėjimuose Egipto valdžios dabartinius veiksmus mes smerkime, raginame vykdyti demokratinės e, permainas. ES privalo iš esmės peržiūrėti tarpusavio santykius e, su Egiptu, kol pastras nepradės gerbti žmogaus teisų. Atitinkamai reikia skirti didesnę komisijos biudžeto dalį pilietiniai visuomeniai remti. <clears throat> Taip pat e, valstybės narės ir ES privalo nustoti pardavinėti Egiptų ginklus, kurie šiuo metu naudojami prieš civilius gyventojus. Ponas Dehovskis dabar žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi tuo, kad galėjau dalyvauti rengiant šios rezoliucijos tekstą. Į Joje Egiptas raginamas labiau atsiverti pasauliui. Tas e, kritinis e, dabartinio, dabartinių Egipto vadovų vertinimas yra, nėra destruktyvus, e, jame minimi konkretus aspektai ir sritis, kuriuose padėti reikia gerinti. Mes e, tikrai savo darbą atlikome, e, bet privalome atlikti tinkamai. ES parama turi būti naudojama e, ligoninėms, mokykloms statyti. Tačiau turime palaikyti taip pat ir atvirą dialogą su Egipto vyriausybė. Žmogaus teisų tema Egiptas netitinka tarptautinių reikalavimų, pavyzdžiui, reikalavimo uh, užtikrinti teisinę apsaugą pažeidžiamų asmenų arba nėra užtikrinamos žmonių teisės į sąžiningą teismą. Demonstracijų metu paprasčiausiai daugelis žmonių dingo be žinios ir valdžios atstovai nepraneša apie jų buvimo vietą. Egipto valdžia privalo pateikti aiškius atsakymus į mūsų klausimus. Taip pat turime nepamiršti ir ES piliečių dingusių Egipte. Mes nepaaiš... nesulaukime iš Egipto valdžios jokio paaiškinimo dėl jų buvimo vietos. Taip, turime pakeisti savo politiką Egipto atžvilgių, turime remti pilietinę visuomenę, tačiau taip pat privalome laikytis labai griežtos aiškios pozicijos kai kuriais klausimais, pirmiausiai dėl žmogaus teisų ir žodžio laisvės. Ačiū. Toliau periname prie skirtingų frakcijų atstovų. EPP vardu ponas Šaunkeliai, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes e, e, panašias diskusijas jau anksčiau esame turėję. Ta jau, kas dabar vyksta, esame matę. Mano valstybė tautiečiai turbūt tą prisimena. Šiame parlamente buvo renkta, renktas pranešimas, parama jau buvo demonstruota anksčiau, o šį kartą kalbame apie jauną vaikinuką, kuris e, bandė veikti Egipte, bet jis e, e, buvo, jam nebuvo nei teismas organizuotas, nei galimybės apsiginti suteiktos. Kai Europos parlamentas parengė pranešimą apie tą airijos e, e, pilietį Egipte, jis buvo išlaisvintas, jis grįžo į Airiją ir daugiau egiptiečiams problemų nekelia. Tai dar vienas pavyzdys. 4300 žmonių per paskutinės kelias savaitės buvo sukišti į kalėjimus be teismo. Nemažai žmonių dingo be pėdsakų. Daugiau negu šimtas jaunų yra tarp kalėjime esančių. Reikia daryti spaudimą Egipto žmonėms ir Egipto administracijai, kad mūsų balsas būtų išgirstas. Turime raginti tos žmonės paleisti. Aš suprantu, kad Egiptas susituria su vairių rūšių terorizmo grėsmėmis. Mes privalome padėti tai valstybei, kad tą sudėtingą etapą saugiau išgyventų. Tačiau, kaip ten bebūtų, reikia užtikrinti, kad žmonių uh, teisės būtų pripažintos. Ir aš kaip krikščionis, priklausantis EPP frakcijai, noriu pabrėžti, kad privalome paremti Egipto krikščionis. Su tokia parama mes galėsime ateitie su jais palaikyti ryšį. Ačiū toliau socialdemokratų vardu, ponė Santos. Ačiū, ponė pirmininkė. turėjome galimybę Egipte e, šį rudenį pratrūkusią protesto bangą matyti. Dėl to, kad valstybė įsitvirtino socialinis teisingumas, represijos, korupcija. Žmonės e, buvo be teismo sulaikyti, e, uždaryti į kalėjimus už tai, kad dalyvavo taikiuose protestuose. Tai didelė dalimi atitinka autoritarnės vyriausybės poziciją. Ji taiko priespaudą, represijas, e, gazdinimą, areštuoja civilius gyventojus ir teisė juos kariniuose teismuose. E, yra nemažai atvejų, kai žmonės dingo dėl vyriausybės veiksmų, smurto įmamasi net prieš veiksmus. Teisės viršenybės ir demokratijos principų pažeidimai e, egzistuoja. ES negali stovėti nuleidusi rankas. Turime pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, visais turimais svertais, kad Egipte žmogaus teisės būtų gerbiamos valstybės narės turi įgyvendinti 2013 metais patvirtintas priemonės. Tai yra, jos turi neteikti karinių ginklų ar techninės įrangos, kuri galėtų pasitarnauti vietos represijoms, kankinimams ar mirties bausmė vykdyti. Ačiū. Ačiū. Toliau Renew frakcijos vardu, ponė Fon Vyze. Like highlight... Aš norėčiau vieną tik atvejį išskirti. Ibrahim Ezaldin atvejį. Tai Egipto žmogaus teisų gynėjas, mokslininkas, e, kuris e, analizuoja teisę į būstą Egipto specialėje vyriausybės komisijoje. Birželio 11 dieną jis buvo sulaikytas savo namuose kaire ir išvežtas į nežinomą vietą. Nuo to laiko šeima jokio ryšio su juo neturėjo. Vietos policijos e, poskiris neigia, kad e, buvo įsiveržusi jo namus ir e, generalinė prokuratura neatsako į klausimus. Ibrahimo areštas yra siejamas su tuo, kad jis kritikavo vyriausybės būsto ir miesto planavimo politiką, įskaitant lušnynus ir varimus iš namų. Tai yra penktasis ECRF narys, areštuotas nuo 2016 metų, kovojant su žmogaus teisų gynėjais Egipte. Raginu parlamentą pripažinti, kad šis atvejis yra vienas iš daugelio e, netidėliotinai spręstinų Egipte. Turi būti kreipiamas į Egipto administraciją, kad Ibrahimas Aldin ir daugelis kitų būtų saugiai išpaleisti Egipte. Ačiū. Ačiū. Toliau e, turėsime žaliųjų atstovą, pona Satūri, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau uh, pa, pagerbti žmogaus teisų gynėjų drąsą. Egipte e, yra 60 tūkstančių žmonių sulaikytų. Vien tas skaičius turi versti mus reaguoti. E, Aš e, girdėjau, kad Europos komisija sakė, kad yra ir kitų skubos sprendž... tvarkas spręstinų klausimų dėl skaičių. Bet kalbame apie dešimtis tūkstančių milijonų finansinę paramą Egiptui iki šių metų pabaigos. Čia e, turėtume galvoti apie tai, kad Egiptas, Egipto vyriausybė turėtų e, įgyvendyti tam tikras sąlygas E, Prancūzijos vyriausybė turėtų imtis ryškia, e, tvirtesnių veiksmų, nes yra įrodyta, kad Prancūzija parduoda ginklus Egiptui pažeisdama tarybos įsipareigojimus. Pone Mogherini, tai, kad jūs tylite, jūs e, daro bendrininkę. Jūs supraskite, kad ES elgdamasi taip tiesiog gadina savo reputaciją tarptautinėje arenoje. Mes supraskime, kad Europos komisija gali uh, užmėgsti ryšį su pilietinė visuomenė. Jūs privalote uh, pareikalauti, kad valstybės laikytųsi ne, ginklų nepardavimo įsipareigojimo. Ačiū. Toliau ponė Lyzį iš ID frakcijos. Ačiū pirmininkė. Mes kalbame temomis, kurios yra susijusios su žmogaus teisų pažeidimais Egipte skausminga, kad reikia Europos parlamentui dar kartą priminti, kad Džiulija Radžianė prieš ketverius metus dingo. Jis buvo iš mano regiono ir Egipto administracija kol kas dar e, neteikia jokios informacijos apie jo mirties aplinkybės. Lygiai taip pat nėra pateikta jokių uh, E, raminančių žinių. Tarptautinės institucijos, įskaitant ir mūsų parlamentą, 2016 m. kovo mėnesio rezoliucija nuliavo. Taip pat 2018 m. gruodžio mėnesio rezoliucijoje buvo reikalavima, kad būtų įtvirtintas teisingumas. ES turi pasinaudoti visais įmanomais įgaliojimais, kad e, prisimti įsipareigojimų būtų laikomi ir tai turi būti daroma ir ne Šengeno zonoje. Dėl Žiulio Radžianį mes turime prisiminti, kad ES yra pagrindinė e, Egipto prekybos partnerė, tarptautinės e, vystomosios pagalbos tiekėja. Mes turime pasinaudoti Europos kaiminystės priemonėmis. Apie 500 milijonų 17-20 metais Egiptui bus suteikti. Egiptas yra labai svarbus partneris. Tai gyvybiškai svarbi partnerė tos viduržėmio jūros zonos stabilumui užtikrinti kalbu apie jo geopolitinę padėtį ir apie tai, kad Egiptas turi ilgą dykumos sieną. E, todėl labai sudėtinga yra užtikrinti sienų apsaugą toje regione ir žmonėms ir prekiams. ES turi užtikrinti, kad Egiptas gerbtų žmonių pagrindinės teisės ir laisvės, nes tos valstybės stabilumas yra nepaprastai svarbus, užtikrinant, kad kiekvieno asmens teisės būtų gerbiamos, taip pat teisė į gyvybę ir teisės viršenybė valstybėje turi dominuoti. Mes žinome, kad padėtis dabar yra labai įtempta ir tai gali e, destabilizuoti visą Šiaurės Afrikos regioną, sukeliant katastrofiškų padarinių. Žinant, kas neseniai įvyko e, dialoge su Kairu, e, turime reikalauti, kad Europa E, akcentuotų žmogaus teisų pakarbą dėrybose su Egiptu. Tokiomis pastangomis mes galėsime atverti daugiau galimybių ir galiausiai e, gauti daugiau informacijos apie sulaikytojų padėtį. Grazie, prezidente. Dėkuoju, pirmininkė. E, iš tikrųjų, būtų teisinga, jeigu šis parlamentas paremtų piliečių teisės Egipte. Ir aš irgi paraginčiau gerbti visas religijas, taip pat ir krikščionių religiją, taip pat e, pritariu tam, kad reikia glaudžiau bendradarbiauti su Italijos e, institucijomis, kad būtų išsiaiškintas brutalus Giulio Regeni nužudimas. Ir aš taip pat noriu išsakyti savo nusivylimą tuo, kad nepakankamai buvo padaryta Europos parlamente, e, kalbant apie tai, kaip jis išsako savo politinės idėjas. Ir aš nepritariu e, šiam pasirinktam metodui, demonizuojant vieną konkretų e, priešą ir galvoti, kad tai padės išspręsti sprendim, problemą. Man atrodo, kad požiūris turi būti labiau subalansuotas. Ir kolegės Focigos pasiūlymas turėtų būti palaikytas. O Alsizai e, vyriausybės pasmerkimas e, turėtų būti aiškiai išsakytas. Dėkoju. Dabar ponai Kastaldo žodis vieną minutę. Kiek aktyvistų, kiek žurnalistų, kiek e, mažumų atstovų, studentų, NVO, kiek moterų, kiek, e, kiek nepilnamečių persekiojami. E, e, pri, prisiminkime taip pat, kiek, e, kad Egipte yra mirties bausmė, daug kas jos laukia, žinome, kad situacija viduje nepapra, nėra paprasta, e, žinome, kad Egiptas yra svarbus ES partneris ir dabar išgyvena sunkius laikus. Tai kelia nerima, tačiau nere, tai nereiškia, kad turėtume tyliai tiesiog stovėti šalia. Žinome, kad yra problemų susijusių su islamo terorizmu ir Taip pat e, susidurėme su mm, diskriminacijos ir šmeišto kampanijomis. Giulio Regeni e, atvejs taip pat yra nepriimtinas. Mums nebuvo pateikta jokia informacija apie tai. Ir mes rezoliucijoje apie tai bijome kalbėti. Tai mums kelia nerima. Taip pat ginklų tiekimas turi būti toj pat nutrauktas ir taip pat e, finansavimas turi būti sustabdytas. Turime tai padaryti, kad išliktume nuoseklus ir ištikimi savo vertybėms. Dėkoju. Mes čia esame dar kartą, kad kalbėtume apie žmogaus teisų pažeidimus ir pagrindinių teisų pažeidimus Egipte šie pažeidimai nemažėja, kaip tik didėja kankinimų ir priespaudos atveju. Per arabų pavasarį mes kalbėjome apie tai. Žinome, kad e, su šia šalimi e, turime svarbų bendradarbiavimą, bet negalime jo tęsti, jeigu jie negerbė žmogaus teisų ir pagrindinių teisų ir nebendradarbiauja su mumis tokiais klausimais, kurie yra susiję su, e, pavyzdžiui, su Giulio Redženi atveju tyrimu. Elsizi buvo prašoma e, pateikti, pasakyti tiesą šiuo klausimu ir Romos institucijos taip pat prisidėjo bandydamos e, sušvelninti tą nebaudžiamumo atmosferą. Ir taip pat nebuvo atsiųsta jokių dokumentų Taip pat nesilaikoma tarptautinių įsipareigojimų, todėl e, reikalaujama, kad e, jie Giulio Redženi byloje penkis įtariamuosius galėtų mm, perduoti. Mes nesiliausime, kol nebus įvykdytas teisingumas Giulio Redženi. Dabar Jan Kristof Etjen. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. 2011 metai reiškia istorinį lūžį Egipto istorija milijonai žmonių išėjo į gatves tikėdamiesi daugiau laisvės, demokratijos, pagarbo žmogaus teisėms ir geresnės ekonominės padėties. Po aštuonerių metų Egipto tikrovė atrodo visiškai kitaip. Žiniasklaidos laisvė, <clears throat> žodžio laisvė, jų padėtis pablogėjo, dabartinis prezidentas susitaiko griežtesnės priemonės nei jo pirmtakas Hosni Mubarakas Egipto kalėjimuose ir toliau sistemingai taikomi kankinimai. Gerbimi kolegos, su tuo negalime taikstytis, reaguodama į paskutinės demonstracijas prieš vyriausybę šalies valdžia. 4300 žmonių savavališkai suėmė, 3000 vis dar laikomi uh, kardomojo suėmimo sąlygomis, daugelis iš jų yra kankinami, kovotojų žmogaus e, teisės yra stebimi, persekiojami kurie dinksta be žinios, žmogaus teisės trypiamas kojomis, negalime sėdėti sudėję rankų, pribrendo laikas e, apriboti finansinę pagalbą Egiptui e, iki e, mažiausiai būtinos. Atėjo laikas imtis veiksmų. Ačiū. Dabar Ponas Bielan, ačiū, ponė pirmininkė. Egiptas yra labai svarbi šalis siekiant užtikrinti stabilumą niezwykle ważnym partnerem gospodarczym. Ypač kalbant apie artimuosius rytus, Šiaurės Afriką, tai Europos labai svarbi ekonominė partnerė, ji e, vaidina svarbu vaidmenį valdant migracijos e, srautus. Iš Sirijos daug migrantų gyvena Egipte, taip pat ši šalis yra labai svarbi partnerė mums kovojant su e, terorizmu. Egipto valdžia kovoja su islamo teroristais Sinajaus pusėsalyje. Demonstracijų banga nuvilnijo per Egiptą neseniai. Tūkstančiai žmonių išėjo į gatves ir aš džiaugiuosi, kad ES remia tuos žmonės. Tačiau e, realybė niekuomet nebūna balta ar juoda. Mes matėme, kad daug e, tarp demonstruotojų buvo e, E, taip vadinamos islamo valstybės šalininkų ir musulmonų brolių e, rėmėjų. Aš džiaugiuosi tuo, kad e, prezidentas Sisi imasi tam tikrų priemonių palaikyti tvarkai, bet turime galvoti ir apie neigiamus aspektus, pavyzdžiui, krikščionių mirtis. Ponas Habib, ponios ir ponai, kai Egipt Egipto e, prezidentu 14 metais tapo Al-Sisi. Jis su Egipto žmonėmis pasirašė dar susitarimą užtikrinti saugumą, stabilumą ir ekonominį klėstėjimą e, už beveik visišką kontrolę. Panašiai ES su savo žmonėmis tarsi prisėmė įsipareigojimus tarpusavio. savio viskas gerai, kol stabilumas, saugumas ir ekonominis klėstėjimas tęsiasi. Skirtingai nuo ES atvejo Egipte e, padėtis e, suprastėjo, ekonominė padėtis suprastėjo ir Alisisi siekė labiau gniaužti žmonės, užsigriepti daugiau uh, E, valdžios ir ES tarsi panašiai elgesi, jeigu ji bandys užsigriepti daugiau, užsigriepti daugiau valdžios, kai kažkas nesiseka, noriu perspėti, jūs taip nedaryti, mes dabar esame labai toli nuo Egipto, bet galime jį prisivyti, taigi atleiskite varštus. Danke, Herr Kollege. Nun hat das Wort Gil Nina. Dėkoju dabar Nina Gil. Dėkui, pirminkė. Dar kartą noriu kalbėti apie žmogaus teisės. Egipte Elsisi pažadėjo stabilumą, saugumą ir ekonominį klestėjimą egiptiečiams. Deja, nei vieno pažado jis neįvykdė, tik tai gniaužė politinius oponentus, žiniasklaidą ir pilietinę visuomenę. Gal Trumpas nenori e, žiūri, matyti žmogaus teisų pažinimą Egipte, bet mes nesame tokie. Pagal Amnesty International 4300 žmonių, įskaitant moteris ir nepilnamečius, areštuoti nuo protestų rugsėjo rugsėjai pradžios. E, tai yra pasibaisėtina. Aš reikalauju, kad besalgiškai visi kalniai būtų paleisti, ypač Rami Šebab ir Muhammad Masri. Aš norėčiau paklausti komisijos nario, kokius turite atsakymus kolegus, e, kolegos kalbėjo apie Žiulį Režinį, Cambridge'o universiteto studentė, kuri dingo kuris dingo Egipte, rinkdamas medžiagą e, savo doktorą direktoratui ir po poros metų jis buvo rastas negyvas, nukankintas ir Egipto vyriausybė nepatikė jokių paaiškinimų. Mes siunčiame milijardus eurų e, Egiptui pagal kaiminystės priemonę ir ką komisija siūlo e, tam, kad mes, e, kokias sankcijas įvesti siūlo, kad mes sugalauktume atsakymų iš Egipto. Dabar ponas Černeskis. Dėkoju, pirmininkė. Komisijos nary. Egiptas yra labai svarbus partneris ir stabilumas toje šalyje e, yra mums labai svarbus. Jeigu e, šalis šalyje nebus stabilumo, tai reiškia, kad e, šimtai tūkstančių, gal milijonų žmonių atvyks į Europą ir mes turime daryti viską, ką galime, kad padėtume Egiptui žmonės, kurie išėjo į gatves, neturėtų būti kišami į kalėjimus. Mes turime juos paremti ir norėčiau, kad prisimintumėte, jog islamo ekstremistai musulmonų brolyje e, tarsi tampo visas virvutes ir organizuoja tuos protestus. Jie mano, kad jauni žmonės turi tapti patrankų mėsa jiems siekiant savo uh, E, tikslų, pavyzdžiui, patekti į valdžią. Taip pat nepamirškime krikščionių teisų Egipte. Aš noriu pasakyti, kad turiu pusantros minutės pirmininkė, sako kalbėtojas. Mes turėtume aiškiai e, pasakyti, kad Egipto valdžia daug dirba, tačiau mūsų tikėjimo broliai ir seserys e, kenčia nuo išpolių ir turime uh, E, reikalauti, kad Egipto koptai, pavyzdžiui, būtų geriau apsaugoti. Ir mes turime pademonstruoti solidarumą su Egipto valdžia, nes tai yra stabilumo e, elementas tame regione. Dėkui. E, Dėkoju. Periname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Turime penkis norinčius kalbėti kolegas pagal šią procedūrą ir pradėsiu nuo pono Pospišil. Prašau. Dėkoju, pane pirmininkė. Norėčiau paremti rezoliucijos projektą. Pritariu kolegoms. Žmogaus teisų situacija Egipte tikrai yra e, kritikuotina. E, E, sunku ginti žmogaus teisės, e, esant tokiam režimui. Egiptas yra kita vertus valstybė partnerė, bet negalim užmerkti akių, kai manome, kaip paminamos žmogaus teisės. Aš visą savo gyvenimą e, esu buvęs, ilgą savo jau profesinio gyvenimo tarp esu buvęs ministras. O štai dabar Egipto baudžiamojo teisė yra siūloma mirties bausmė 300, 603 tūkstančiai egzekucijų be teismo e, yra įvykdyta. Ir skaitant jaunus žmonės, įskaitant vaikus, tos egzekucijos buvo įvykdytos jiems. Tai reiškia, kad žmogaus teisų padėtis sparčiai blogėja Egipte. E, mes e, dėja tiek šiandien galim pasakyti apie Egiptą, tą matome ir tas labai daug pasako apie tą šalį. Dėkoju, kolega Tudar. Ar yra salėje ponas Tudor? Tudor ir Čiuhodarov. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jeigu nedarysim nieko, tai reiškia, kad diktatoriai laimės. Nes Egipte um, įsitvirtina diktatūra. Jeigu nebebus skirtumo tarp demokratijos ir tironijos, tai bus mm, labai blogai. Žinome, kad viskas, kaip viskas vyksta Egipte, bet niekas nesikeičia. Galim primti, kiek norim rezoliucijų, sakyti, kiek norime gražių kalbų, bet situacija nesikeis, jeigu mes nesimsime e, veiksmų. Dėl to noriu kreiptis Europos komisiją. Politiniai kaliniai turi būti paleisti ir mirties bausmė turi būti palaikyta. Man atrodo, 21 amžiuje tokių dalykų nebeturi būti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad liūdna ironija tokia dabar uh, yra tokia, ta, ta, taip galėtume apibūdinti tą situaciją. Priimta prieš metus turime rezoliuciją ir matome, kad vietoje situacija e, ne, ne tik nesikeičia, bet dar ir blogėja. E, E, mes matome čia irgi dviejopas kalbas, bet tuo tarpu kalbų gana, turime pažvelgti ir atgal, jeigu norime eiti į priekį. Europos parlamento parama yra rodoma e, siekiams Egipto žmonių, kad būtų galima kurti klestinčią valstybę, demokratinę visuomenę, bet turime prisiminti, kad ES taip pat džiaugiasi, kai į valdžią atėjo prezidentas Sisi. Jis buvo E, civilis prezidentas išrinktas demokratiškai tuo pat metu. Ir dabar štai matome, kuo tapo situacija. Rezoliucijos priimamos kartą per metus nėra pakankama pagalba. Reikia veiksmų, turime dirbti su Saudo Arabija ir Egiptu ir bendradarbiauti migracijos bei sienų apsaugos srityje. E, Egip, Egiptas e, E, gauna ginklus iš, iš valstybių narių ES. Apie, apie kokią politiką galime kalbėti. Dėkui. Pone pirmininkė, Egipto prezidentas Sisi yra mano mėgstamiausias diktatorius. Pasakė prezidentas Trumpas. E, ir toliau tiekiami ginklai šiai šaliai. Jungtinės, Jungtinė karalystė, JAV, Prancūzija nepaiso žmogaus teisų padėties ir prekiauja toliau ginklais. Prieš dar tampant Sisi prezidentu, jis 2013 e, vadovavo E, vadovavo vienoms iš didžiausių žudinių. Ar prisimename genocidą Jemenė? Ne, nedaug kas tai prisimena. Kitos žudinės taip pat prisimenam nelabai. Ši ES turi sankcijas, e, kurias taiko Sirijai, Venezuelai, Iranui. O kaipgi su žudikais? Kaip su jais? Kolegė Julie Ward. Kolegė Julie Ward. Uh, you, Ačiū pirmininkė. Rugsėjai tūkstančiai demonstrantų išėjo į gatves Egipte, Kairė, Aleksandrijoje ir kitur uh, dėl to, kad Adel Aftalalsysi prezidentui pareikšti kaltinimai Ir matome, ką žmogaus teisų grupė sako, kad tai yra baisus susidorojimas su kitaip mąstančiais. Per 3000 žmonių yra taikomas kardamas kalinimas, iš jų per 100 nepilnamečių, kai kurie net 11, vos 11 metų, kai kas sulaikyti pakeliui namo iš mokyklos. Uh, Sulaikytieji kaltinami tuo, kad padėjo teroristams, skleidė neteisingą informaciją, nepasinaudojo žiniasklaida, dalyvavo nesankcionuotose protestuose. Dar kartą primename Egipto valdžiai, kad pagal tarptautinę teisę žmonės turi teisę protestuoti taikiai, turi teisę išsakyti savo nuomonės, tame tarpe ir socialiniai žiniasklaidoje. Danke, Frau Kollegin.

Europos Sąjunga turi aiškių, aišku suinteresuotumą, kad Egipte būtų saugumas ir stabilumas užtikrintas. Ir mūsų tvirtas įsitikinimas yra, kad to galima pasiekti tik tuo met, jeigu žmogaus teisės bus visiškai įtvirtintos ir ginamos, laikantis šios šalies tarptautinių įsipareigojimų, savo pačios jos teisinių nuostatų ir partnerystės prioritetų, dėl kurių kartu susitartos Europos Sąjunga. ES ir toliau primena tai, kad Egiptas turi pagerinti e, e, pilietinių ir politinių teisų situaciją, taip pat žodžio laisvę tiek internete, tiek ir ne vien internete. Ir ES akcentuoja, kaip svarbu yra ginti pagrindinės teises, kaip kad teisė į taikias demonstracijas, taikius susibūrimus ir žmogaus teisų gynėjų situaciją primename NVO PPO įstatymą, taip pat akcentuojame, pakeistas yra 2017 metų labai kritikuotas įstatymas ir labai svarbu, kad dabar šis pakeistas įstatymas įgyventas būtų taip, kad pilietinė visuomenė galėtų laisvai dirbti ir kad nebūtų jokių ribojančių priemonių žmogaus teisų gynėjams taikoma ir kad būtų panaikintos dabartinės bylos. Daug areštų buvo įvykdyta po rugsėjo mėnesio protestų. Areštai taip pat pritaikyti ir tiems, kurie nedalyvavo proteste. Ypač neramina tai, kad tie areštai yra pritaikyti ir politikams, žmogaus teisų gynėjams, teisininkams, žurnalistams, kurie dauguma sulaikyti dėl kaltinimų susijusių su terorizmui. Esra Abdel Fatah, Mahenur Albasli, Allah Abdel Fatah, Mohamed Abdah. Tai yra ryškus atvejai ir tai rodo, kad iš tikrųjų mm, socialinių ekonominių teisių um, srityje reikalinga tolesnė pažanga. ES smerkia netinkamą elgesį, e, dingimus, blogas sulaikymo sąlygas. Sulaikyti turi būti, susilaikytis turi būti elgiamasi taip, kaip reikalauja tartatiniai standartai. Reikalinga užtikrinti atskaitomybę už bet kokį spaudimą, priekabiavimą, smurtą pritaikytą prie žmogaus teisų gynėjus ir civilius asmenius, kurie norėjo taikiai um, išreikšti savo problemą protestą demonstracijomis. ES akcentuoja, kad labai svarbu užtikrinti erdvę išsakyti savo skirtingas nuomonės, išsakyti susirūpinimą, nes tai tikrai naudinga pilietiniai visuomeniai. Ir pilietinė visuomenė neturi patirti tokių priemonių kaip turto areštavimas ar draudimas keliauti. Mes nuolat palaikome ryšius su Egiptu ir dvišalėme dialoge mūsų partnerystės kontekste. Ačiū. Danke, Herr Kommissar. Ačiū komisijos nariui. Noriu kolegos jūs informuoti, kad buvo pateikti šeši pasiūlymai priimti rezoliuciją, diskusijas baigėme, balsuosime šiandien vidudienį. Dabar kitas darbo atvarkės klausimas. Tai yra diskusijos dėl siūlomo naujo Indonezijos baudžiamojo kodekso. Galite kelti mėlynas korteles arba užsiregistruoti elektroniškai. Ir galima užsiregistruoti pasisakymams pagal procedūrą, prašau žodžio elektroniškai, ne vien tik tai diskusijų pabaigoje, bet ir diskusijų metu. Pabaigoje balsavimui reikės balsavimo kortelių. O dabar noriu suteikti žodį pasiūlymo autoriams. Thank you, Chair. Pone Fotyga, dėkui pirmininkė. Indonezija yra labai svarbi ES partnerė. Mano šaliai, Lenkijai taip pat tai yra labai svarbi šalis. Mūsų susirūpinimas įsakytas EKR rezoliucijos projekte ir per e, žmogaus teisų dialogą išorės veiksmų tarnybos Indonezija buvo išvardyti tie susirūpnimo dalykai. Aš norėčiau kreiptis į kolegas, Europos parlamento narius ir prašyčiau pritarti mano pasiūlytam pakeitimui dėl vieno Lenko kuris tarsi benamis yra ir jis buvo valstybės išdavimu apkaltintas ir nuteistas penkeriems metams kalėti. Vien dėl to, kad jam labai brangi yra papua kultūra. Aš e, taip pat e, prašau šį klausimą kelti visų Lenkų vardu. Toliau ponas Berg. Prašom. Lars Patrick Berg. Lars Patrick Berg. Lars Patrick. Lars Patrick Berg, jo nėra. Toliau Villanueva Ruiz. Prašom. Pastaraisiais metais matėme labai didelį surūpnimą keliančias tendencijas, kai griežtinami baudžiami įstatymai siekiant pirmiausia persekioti politinius priešininkus ir e, taip pat griežtinti mm, situaciją apskritai. Daug kur taip yra, bet pirmiausia Indonezijoje. Ir e, aišku, kas Indonezijoje yra e, priešai, kalbama apie marksistinės leninės idėjas, šventvagystės nusikaltimus, kurie tarsi egzistuoja šalyje, taip pat bu, bu, numatyta persiekoti baudžiamąją E, baudžiamosiomis bausmėmis moteris, kurios siekia pasakyti abo, abortus. 2008 e, metais, kai mirė diktatorius Suharto, e, tarsi niekas nepasikeitė. Žinome, kad milijonai žmonių yra persekiojami ir Europos Sąjunga turėtų būti labai tvirtai nusistačiusi, gindama savo vertybės, gindama žmogaus teisės tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Mes kalbame e, gražiai žodžiais apie feminizmą, laisvę, liberalizmą, bet kai e, užeina kalba apie laisvę priekybą, greitai nutylame. Dėkui dabar, ponė Čiai. Dėkui. Indonezija ES sena partneriai yra, turime politinius, ekonominius e, ryšius glaučius. Ir dabar prasidėjo tarsi naujas politinis ciklas, parlamentas, prezidentas nori baigti gyventi reformas, kurios prasidėjo prieš dešimtmečius, bet pasiūlytas baudžiamasis kodeksas yra labai prieštaringas. Tūkstančiai Indonezijos e, piliečių išėjo gatves ir dėl to įstatymų prieimėjai sustabdė prieimimo šio kodekso procesą. Mes turime tuo pasidžiaugti. Taip pat manome, kad atėjo laikas Europos parlamentui e, dalyvauti diskusijose ir pasakyti už demokratinius žmogaus teisų principus. Yra nemažai ginčytinių elementų baudžiamajame kodekse pasiūlytame. Pavyzdžiui, yra maždaug 20 straipsnių nukreiptų prieš LGBTI e, bendruomenę, moteris, ar kitas e, mažumas. E, pavyzdžiui, bus baudžiama už siekimą pasidaryti abortus, e, siekti kontraceptinių priemonių. Mes tikimės, kad valdžia vis tik tai pripažins savo įsonės prievolės ir patvirtins tokį baudžiamąjį kodeksą, kuris tarnaus žmonėms, o ne ribos jų laisvės. Pirmininkas prašo kalbėtoje jau baigti savo pasakymą, nes įviršijo laiką. Toliau e, ponė Vind Marijan. Dėkuoju. Tęsiu daniškai savo pasakymą. Indonezijos baudžiamasis kodeksas prieštarauja visoms mūsų demokratinėms vertybėms, taip pat žmogaus teisų principams. Mes negalime taikstytis su diskriminavimu, nukreiptų prieš moteris ar mažumas, e, bent jau tokiu, kuris, ypač tokiu, kuris atsispindi teisės aktuose. E, matome, kad turime siekti, kad Indonezija įsiklausytų mūsų rezoliucijoje išdėstus principus. Mes veikiame konstruktyviai. E, rezoliucijai pateikta keletas pakeitimų. Norime jais priminti Indonezijai apie ES piliečius esančius kalėjimuose, bet nereikia konkrečių pavardžių minėti. Mes prieš mirties bausmės taikymą Indonezijoje. Tačiau mes minime du konkrečius piliečius ir susilpname šią rezoliuciją, nes joje pirmiausiai kalbama apie baudžiamojo kodekso galimas, galimai numatomas problemas. O rezoliucijoje dabar prašoma tarsi paleisti tuos du ES piliečius, bet milijonai Indonezijos gyventojų turės gyventi veikiant tam e, baudžiamajam kodeksui. Aš e, siūlau balsuoti už rezoliuciją, bet balsuoti prieš pakeitimus 1, 4 ir 5. Vážený pane předsedající, vážený pane komisař, obecně. Ačiū pirmininkė komisijos nary, bendrai sakant, galėtumėm sakyti, kad Indonezija yra stabili partnerė Pietričio Azijoje, kadangi turi demokratinius principus įtvirtintus ir jų laikosi, taigi labai apgalėstaujame, kad um, buvo, tikrai jau gan seno teisės akto baudžiamo kodekso redakcijoje yra straipsnių, kurie visiškai neatspindi naujausios situacijos ir pažeidžiamos tuo žmogaus teisės, o valstybė laikėsi tų principų daug metų. Taigi pasikeitus vyriausybei, prezidentui pradėta diskutuoti apie baudžiamąjį kodeksą pradėtos diskusijos su nu, ES valstybėmis. Aš labai džiaugiuosi tuo, dėl to e, tai tikrai optimistiškai nuteikia. Aš labai tikiuosi, kad baudžiamasis kodeksas, toks kokia yra dabartinė redakcija, nebus pri, priimtas. Aš labai tikiuosi, kad Indonezija dar kartą parodys, kad jie yra ir toliau stabili demokratinė partnerė. Uh, kuri remiasi demokratiniais principais. Labai tikiuosi, kad tikrai jie mm, nepritars tokioms ekstremalioms mintims kaip mirties bausmė ar, ar mažumų persekiojimas, kaip uh, parlamentaras e, turės galimybę dalyvauti daugelio diskusijų su Indonezija ir man atrodo tikrai yra daug atvirumo atv... E, iš, iš jų pusės, tad reikia viltis, kad e, situacija pagerės. Turėjau tik dvi minutės dėję. Veitnam. Toliau po autorių pereiname prie pasisakymų frakcijų vardu, Šonkelį apie pavardų. Indonezija. Ačiū pirmininkė. Indonezija trečia pagal gyventojų skaičių valstybė pasaulyje, daugumoje musulmoniška valstybė, tačiau joje yra daug įvairovės, daug etinių mažumų, religijų, kalbų, kultūrų. Tuo pat metu tai yra valstybė, kuri daro puikią pažangą. Ir manau, kad galėtumėm palaikyti glaudesnę partnerystę ateityje. Kaip ASEAN delegacijos narys, kaip tarptautinio priekybos komiteto narys labai tikiuosi, kad per artimiausius penkerius metus mes galės, turėtumėm pradėti tikrai galvoti apie laisvos prekybos susitarimą su Indonezija. Ir tikrai e, laikas yra kalbėti tais klausimais, nes turime kelti klausimą, kokį poveikį turi mūsų skubos tvarkas svarstomi klausimai. Tikrai labai svarbu, kad kalbame apie šį klausimą, nes baudžiamo, baudžiamojo kodekso peržiūra labai aktuolus klausimas Indonezijoje ir kaip jau buvo pasakyta. Mm buvo protestų, kurie leidžiami funkcionuojančioje demokratijoje, kokia yra Indonezija, leido atidėti šio kodekso ratifikavimą, kas yra labai svarbu, nes mes turime galimybę išryškinti tuos klausimus, kurie um, netitinka tarptautinių normų. Tai yra moterų teisų situacija, religinių mažumų situacija, LGBTI asmenų e, teisų situacija. Um, politinės ideologijos, reprodukcinė sveikata, mirties bausmė. Manau, kad ypač darbą pradėjus naujai komisijai būtų labai svarbu pasiūsti delegaciją į Indoneziją ir aptarti šios lausimus. Aš pats, kaip pats pranešėjas dėl atsinaujinančios energijos, tikrai uh, Labai džiaugiausi praeitų metų delegaciją, kurioje aptarėme alifpalmių klausimą ir aš manau, kad tikrai galėtumėm gilinti mūsų santykius su šią valstybę. Ačiū. Toliau, panašių hodarų. Dar sunt trei lucruri care ne îngrijorează. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū, kad teisingai ištatė mano pavardę. Trys dalykai mums kelia rimtą susirūpinimą Indonezijoje. Pirmiausia, šventvagystės įstatymas. Sunku patikėti, kad 21-ame amžiuje kažkas gali būti nutiesęs už savo religinius įsitikinimus. Įstatymai nukreipti prieš moteris. E, pažeidinės e, pagrindinės jų teisės, pavyzdžiui, teisę į jų pačių kūnus, į reprodukcinę sveikatą. Taip pat e, kita problema - mirti nuteisti žmonės. Turime spręsti ir šią problemą. Reikia e, reikalauti griežtų priemonių, tiksliau griežtų veiksmų, kad būtų atšauktas šventvagystės statymas ir pakoreguotas baudžiamasis kodeksas. E, mes turime kalbėti apie tai ir Europos parlamentas, ir visi deputatai turėtų pritarti rezoliucijai. Ponas Muhamed. Ačiū kalbu šiuo klausimu, kadangi tai yra nepaprastai svarbu žmogaus teisų situacijai visame pasaulyje ir ypač uh, galvojant apie tai, ką mes galėtume padaryti prieš kelias savaitės prie uh, par, Briuselėje prie parlamento žmonės šventė tarptautinę aborto dieną, pripažindami tai, kaip svarbu, kad um, moteris turėtų teisę į savo kūnus. Ir štai dabar ino, Indonezijoje yra žengiamas žingsnis atgal, e, š, vertant tuos pasiekimus pasaulyje. Ir tai tikrai blogai ir mažum, galvojant apie moterų mažumų situaciją, bendrai apie visą Indonezijos žmonių žmonių situaciją. Mes turime kalbėti apie tai, kaip užtikrinti tolesnį kelią to lyčių lygybės keliu. Tikrai nepasieksime lyčių lygybės, jeigu tik tai pusė žmonių pasaulyje turės savo teises į savo kūną. Ir mes turime tikrai kovoti už šių teisų gyvendinimą. Frau Alice Kunke. Tak. Kunke. Talman Förslaget som indonesiska regeringen. Dėkoju. Matome, kad Indonezijos vyriausybė parengė e, pasiūlymus, kurie pažydinėja žmogaus teisės, e, numatytas kodeksas pribos moterų teisės, religijų mažumų teisės, taip pat e, laisvės erdvė sumažės visiems tiems, kurie nori veikti kitaip. Mums žaliesiems akivaizdu, kad reikia e, mūsų ryšių su Indonezija pagalba turime e, reikalauti, kad būtų pakeista pozicija ir komisija turi reikalauti iš Indonezijos valdžios e, laikyti žmogaus teisų principų. E, nepaprastai svarbus, svarbiausias gal bet kokios vyriausybės uždavinys yra ginti piliečius, ginti visas mažumas, kurios gali nukentėti nuo diskriminacijos. Beck, Guna. Präsident, werte Kollegen! Gunnar Beck. Pirmininkė kolegos Indonezija buvo e, laikoma liberalaus islamo pavyzdžių, tačiau taip nebėra. Išpoliai prieš demokratišką žodžio laisvės reiškimą, e, kuo ir tiesiog, kai nugarą atgrėžiama vakarietiškam požiūrį į laisvės pasaulyje žmonės nepasisako už judėjimo laisvę. Ar pagrindinių teisių hartija individo apsauga nuo valstybės. Žmonės turi teisę pasisak, išsakyti savo nuomonę, prieštarauti situacijai. Tačiau tie žmonės atvyksta į Europą, neatsisakydami savo tradicinių požiūrių ir tai kertasi su pasaulietiškumu ir politiškai korektiškais požiūriais, kurie taikomi uh, čia ir kaip tada galime kalbėti apie vertybių e, santykinumą arba kaip e, Hegelis kalbėjo apie džiunglių įstatymą, kur laimi stipriausiai. Socialiniai eksperimentai turi e, daug istorinių pavyzdžių, kokbentas, kaip sakė, kai susiduri su svetima kultūra, visuomet įvyksta konfliktas. Daugia kultūriniuose pasauliuose matome, kad kurie neparemti solidarumu, situacija yra labai aštri, yra daug neteisybės ir yra tendencija, kad formuojasi grupės ir uh, kultūros, kurios yra segreguotos bendros visuomenės uh, kontekste ir nėra visuomenės sanglaudos bendrai. Indonezija nėra visų pirma mūsų problema, tačiau kaip Gombendit sakė, tos daugia centriškos, daugia kultūrės bendruomenės, manau, mums parodo, kaip veikia tokios kultūros, tokios visuomenės ir iš to galėtumėm daryti išvadas. Um, Indonezijos baudžiamasis kodeksas dabartinis susijęs dar su kolonijais laikais reikėjo jį reformuoti, keisti, tačiau e, matome, kad tas naujas pasiūlymas pažeidinė visas tarptautinės normas, visiškai viršėmi lūkesčiai, viskas baudžiama, kas nėra susijęs su islamu. Daugelį provincijų numatoma taikyti šari, šariato įstatymus. Šariato teismai diskriminuoja moteris, taip pat religinės mažumas, taip pat bus ir ateityje, taip pat bus ribojamos pilietinės laisvės. E, taip pat e, plečiamas veikimas taip vadinamo šventogystės įstatymo, nesunitų mažumos, nesunitai bus persekojimai labiau ir e, imtasi bus veiksmų prieš krikščionis. Mes turime reikalauti, kad mūsų e, ryšiai, sakyti, kad mūsų ryšiai su Indonezija nėra suderinami su nepagarba žmogaus teisėms ar šariato teisės įsivyravimu. Dėkoju. Vienas iš, e, Indonezija ir vienas iš pasaulyje iš svarbiausių ekonominių ir politinių partnerių. Mes mokome trečiasias valstybės, tačiau kaip tai darome, yra klaidinga. Mes rengiame rezoliucijas, kurios yra silpnos šiaip. Ir jeigu suinteresuotos šalis nesilaiko tų rezoliucijų, taigi nieko nevyksta. O mes tuo būdu kenkiame patį savo. Mes e, menkiname savo svarbą ir įtaką. Tuo tarpu turėtume laikytis aiškaus požiūrių. Priimame rezoliuciją, paskui primename, kad reikia jos laikytis, o paskui taikom sankcijos. Tos sankcijos ir tas priminimas laikytis tvarkos turi turėti pasiekmes. Visas, visa tai turi būti nuoseklu. Priešingų atveju turėsime tokių rezoliucijų krūvas, kurios bus siunčiamos vyriausybėms, bet kurios nieko nereikš. Ačiū. Kolegė Vizler Lima. Pone pirmininkė. Naujasis Indonezijos baudžiamasis kodeksas yra tas, kurios, kuris sulaukė studentų protestų visoje šalyje ir vakarų papua. Mes norime pareikšti savo paramą pasipriešinimui tam kodeksui, kadangi tame kodekse kriminalizuojami tie elementai, kurie yra susijęs su asmens privatumu. Žmogus negali laisvai tikėti ir mąstyti, jis negali E, savo kūnų naudotis taip, kaip nori. Visą tai yra pažeidimai žmogaus teisėjų. Represinės priemonės taip pat buvo įdėktos prieštraujančių žmogaus teisėms. Ir priešingai buvo rugsėjo mėnesį balsuojant dėl įstatymo, kai kovos su korupcija komisija prarado didelę dalį savo teisių. E, įstatymai siekiama, kad būtų tokie, e, turėtų būti siekiama, kad įstatymai būtų tokie, kurie užtikrina visų lygybę prieš įstatymą, bet kol kas taip nėra. Norėčiau pasakyti, kad svarbus ES yra santykiai konstruktyvūs su Indonezija, bendradarbiavimas taip pat žmogaus teisų srityje. Esant tokiam kontekstui, mes laukiame, kad šiemet įvyktų lapkričio mėnesį, lapkričio mėnesį tas dialogas žmogaus teisų tema, kuris jau buvo suplanuotas iš anksto. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Chair, I will continue in Romanian. Domnule... Gerbimas komisijos nariai, kolegos, ES yra pasirašusi bendrabiavimo sutarimą su Indonezija. Jis veikia nuo 14 metų. Šiandieną situacija yra pasikeitusi. Matome naują baudžiamąjį kodeksą, e, kuriuos reikėjo pakeisti dabartinį ir numatyti ten straipsnį, kur aiškiai pažeidinėja moterų e, lytinių, e, religinių mažumų teisės, laisvė, susir... žodžio susirinkimų laisvė bus ribojama. Ir daug žmonių nukentėjęs ir aš e, noriu paklausti, ar netrodo jums, kad mes turėtume ES mastu patvirtinti kažką panašaus į Magniskio įstatymą prieš Indoneziją. Mes turime užkirsti kelią e, piknaudžiavimui valdžia trečiosios šalyse, su, kurios, su kuriomis turime pasirašę ekonominio bendrabiavimo sustarimus, nes e, valdžia tų šalių nu, paprasčiausiai naudojasi ES E, lėšomis finansavimu. Ir dar noriu pasakyti, kad e, Renew frakcija buvo pasiūlysi e, vieną straipsnį dėl žurnalistų laisvės, bet iš rezoliucijos jis išbrauktas. Tai kur yra mūsų sažiningumas, kolegos? Pasisakymai pagal procedūrą, prašau žodžio, ponas Pospišil. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad kalbėdami apie žmogaus teises mes taip pat kalbame ir apie lygybę e, baudžiamasis kodek, baudžiamo kodekso atžvilgių taip pat, nes e, tai apsprendžia, kiek laikomasi žmogaus teisų ir tas baudžiamojo kodekso projektas turi būti kritikuojamas. E, kalbame apie šio laikišką baudžiamo kodekso variantą, kuris varsto Indonezijos parlamentas, tačiau iš tikrųjų jis nieko neturi bendro su šio laikišku projektu. Pasis, yra nuostos prieš aborto teises, yra nuostos dėl šventvagystės, nusikaltimų ir taip toliau. Tai visiškai nepriimtina, jeigu baudžiamasis kodeksas uh, Mm, turi atspindėti situaciją valstybė, tai jame turi būti aiškiai pasakyta, kas yra nusikaltimas ir kas nėra nusikaltimas. Šis projektas yra labai neiškus, yra daug miglotų aprašymų ir todėl neaišku, kasgi bus iš tikrųjų tokį baudžiamąjį kodeksą priemus. Čiuli Vord. Uh, Ačiū, pirmininkė yra daugiau kaip 18 problematiškų straipsnių siūlomame baudžiamajame įstatymė Indonezijos, kurie gali labai riboti pilietinės laisvės. Yra siūlomi straipsniai, kurie pakenktų moterims, LGBTI asmenims, religinėms mažumoms. Yra straipsnių, kurie riboja žodžio laisvę. Tie straipsniai netitinka tarptautinių žmogaus teisų normų ir net laiko E, tarptautinės peržiūros. Joks parlamentas neturi reguliuoti individuo asmeninio gyvenimo, pavyzdžiui, e, ką mylėti, ar e, policijos, ar, ar pavyzdžiui, kaip policija prižiūrėti žmonių sprendimus dėl savo kūno, reprodukcinių teisių. Uh, Aš žinau, kad prieiga prie saugių abortų ir kontracepcijos įga, suteikia galių moteriams ir mergaitėms ir todėl labai raginu Indonezijos valdžią pakeisti šį projektą ir pakeisti tuos problematiškus straipsnius, kurie iš tikrųjų yra atgyvena iš praeito šimtmečio. Ačiū. Barbara Gibson. Thank you. Ačiū. mane stebina ir sukrečia, kad 2019 metais vis dar turime įstatymų, kurie diskriminuoja, kuriais bandoma reguliuoti bazinės žmogaus teises, pavyzdžiui, ar turėti lytinių santykių nesant tokoje ar, pavyzdžiui, draudžiančių tiems, kas myli vienas kitą e, susituokti. Toks baudžiamasis įstatymas pažeidžia visą tai, kuo aš tikiu. Jis turi būti sustabdytas ir aš didžiuojasi, kad mes rodome solidarumą su LGBTI moterims ir kitais, kuo paveiks neigiamai šis baudžiamasis įstatymas. Panas Palšek Stanislav. Děkuji, pane předsedo, za udělení. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasmerkti šį baudžiamo kodekso projektą Indonezijos. Mes visi žinome, kad Indonezijos vyriausybė yra stabili partnerė, mes norime gerų santykių su šia valstybė, kadangi ji yra strategiškai svarbi partnerė šiame regione. Tačiau jeigu tokie drakoniški ir labai miglotai suformuluoti mm, e, įstatymai yra priimami, mes turime pasiūsti labai aiškę žinę pagrindinės teisės yra visuotinės. Nebūtinai turime reikalauti, kad jos būtų skleidžiamas pasaulyje taip, kaip mes jas įtvirtiname, tačiau, aišku, yra tam tikros bazinės teisės, kaip kad, pavyzdžiui, teisė į sąžiningą teismą ar panašiai, kur, kurios turi būti tvirtintos visur ir todėl labai tikiuosi, kad Europos komisija labai griežtai kalbėsi su Indonezijos vyriausybė dėl šio klausimo. Ačiū, tuo baigiame diskusijas šio klausimu. Ir pabaigai žodis komisijos nariui Mimicai. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Indonezija stabili demokratija su laisvais ir sąžiningais rinkimais, įvairia žiniasklaida, gyvybinga pilietinė visuomenė padarė svarbios pažangos per pasarosius kelius metus, sukurdama teisinę bazę ginti žmogaus teises ir gerinti demokratinės laisvės. Ilgas modernizacijos procesas dešimtmečius trukęs dėl baudžiamojo kodekso davė teigiamų pakeitimų, pavyzdžiui, ribojamas mirties bausmės naudojamas. Tačiau šis procesas taip pat sukėlė ir susirūpinimą dėl įvairių klausimų susijusių su žmogaus teisėmis ir kritika išsakyta tiek šalies viduje, tiek tarptaut, iš tarptautinės bendruomenės pusės. ES atidžiai stebėjo per šiuos metus baudžiamojo kodekso kodekso peržiūrą, reguliariai palaikydama ryžių su vyriausybė, parlamentu, pilietinė visuomenė ir tarptautiniais partneriais. Kai kurie iš pačių kontroversiškiausių pakeitimų dėl šventvagystės, dėl uh, E, lytinių santykių nesantokoje ar e, nesantokinio gyvenimo kartu, galimybių riboti žodžio laisvę, moterų teises, LGBTI, religinių mažumų teises. Mm, mes raginame Indoneziją, kuri dabar yra nenolatinė jungtinių e, tautų e, saugumo tarybos narė, prisiminti savo tarptautinius įsipareigomus ir gerbti pagrind... E, žmogaus teises ir pagrindinės laisvės ir elgtis atitinkamai. Europos Sąjunga nekarta siekė e, bendarbiauti su Indonezijos valdžia. Pavyzdžiui, 2018 metais Europos Sąjungos delegacija, e, Europos Sąjungos valstybių narių atstovai susitiko su Indonezijos žmogaus teis e, su Indonezijos ministrais ir atitinkamais mm, atstovais. Ir Rezultatas buvo toks, kad pavyzdžiui panaikintos nuostatos dėl lytinių santykių tarp tos pačios lyties asmenų ir rugsėjo pabaigoje prezidentas Itodo paskelbė, kad atidedamas balsavimas dėl baudžiamojo kodekso um, projekto laukiant um, naujo parlamento uh, šių metų spalį ir Briuselėje. Lakučio 8 įvyks eilinis dialogas ir ES toliau kalbėsi su, savo, su Indonezija dėl baudžiamo kodekso peržiūros ir taip pat primins Indonezijos įsipareigojimus pagal tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą. Taip pat. Ačiū komisijos nariui diskusijų pabaigoje turiu pasakyti, kad septyni pasiūlymai priimti rezoliuciją yra pateikti įvairių frakcijų. Baigiame diskusiją šiuo klausimu. Balsuosime kartu su kitais klausimais e, vidudienį, o dabar darome pertrauką iki 12 valandos. Presidente! Il Parlamento ha deciso di assegnare. Parlamentas. Pirmiausia, laba diena, sako pirmininkas. Kviečiu visus susėsti. Gerbiami kolegos. Parlamentas nusprendė Sakarovo premiją už minties laisvę skirti Jan Toti. Jam Toti yra ekonomikos profesorius. Jis gina uigūrų mažumų teisės Kinijoje. Jis labai yra įsitraukęs į veiklą, kad pagerėtų supratimas tarp uigūrų ir Kinijos e, žmonių. Jis buvo įkalintas iki gyvos galvos. Europos parlamentas reiškia visokiojopę paramą jam ir jo atliekamam darbui ir e, reikalauja, kad Kinijos valdžia jį nedelsiant paleistų. Dabar porą žodžių apie e, deputatų Elksenos kodeksą susijusiu su e, finansiniais interesais ir interesų konfliktu. E, nusprendėme paskirti ponę Danutę Hubner, ponę Pisapiją, ponę Melchior, ponę Hautalą ir poną Buržuą konsultacinio komiteto nariais, kurie dirbs prie uh, Elksenos kodekso. Taip pat ponas Anemans ir ponas Šolts bus konsultacinio komiteto pakaitiniai nariai. Gerbiami kolegos, vakar vyko diskusija dėl Turkijos karinių operacijų Sirijoje. Vienas iš deputatų e, pademonstravo neprimtiną elgesį. Jis e, savo kolegų atžvilgių ir mūsų institucijos atžvilgių parodė didžiulę savo nepagarbą. Diskutavau su politinių frakcijų vadovais ir galiu pasakyti, kad daugiau panašaus elgesio toleruojama nebus, nes tai yra tas elgesys, nuo kurio kenčia mūsų parlamento reputacija ir įvaizdis. sutikamai su 177 straipsnio pirmąją dalimi mūsų darbo vidaus tvarkos taisyklių nusprendžiau pritaikyti sankcijas už 10 straipsnio trečios dalies e, grubų pažeidimą. E, Angelo Čiota pasielgė labai netinkamai vakar, jis netgi paliko savo darbo vietą ir į mūsų e, salės vidurį sviedė kažkokį daiktą. E, jis 10 dienų negaus dienpinigių išmokos. Ir jį laikinai ta išmoka jam nebus nemokama. Ir jis negalės ir e, dirbti jokio parlamentinio darbo. Penkias dienas jis bus nuo parlamentinės veiklos nušalintas. E, tai yra susijęs su Europos parlamentu ir visais organais, kurie susirinks lapkričio ketvirtą dieną. Tačiau jis galės toliau balsuoti plenarinėme posėdėje. Tačiau turės elgtis tinkamai, taip kaip turi elgtis deputatas. Šis sprendimas buvo perduotas jau suinteresuotam asmeniu. Jis turi teisę apskūsti tą sprendimą vidaus tvarka ir gali kreiptis į, e, pagal 117 straipsnį gali kreiptis į parlamento biurą. Gerbiami kolegos, dabar kadencijos pradžioje teko konstatuoti, jog tam tikras elgesys yra netinkamas, kad kartais kalbos registras pasirenkamas netinkamas. Dėl to aš suinteresuotiems parlamentarams parašiau laiškus ir laukiu jų atsakymų. Mes e, savo parlamente, Europos parlamente esame labai tolerantiški, pasisakome už žodžio laisvę, tačiau pasirenkamas kalbos tonas ir leksika bei elgesys turi atitikti mūsų institucijos elgesio taisyklės. Dėkoju. Prego, onorevole Moreno. Kolega Moreno, prašau. Gracias, prezident. Dėkui, pirmininkė. Gerbėmi ponai ir ponios. Šiandieną norėčiau su jumis labai emocionalią žinią pasidalyti. Vyksta šiuo metu Ispanijoje labai svarbus istorinis įvykis. E, užtikrinamos visos garantijos teisinės ir perkeliami e, diktatoriaus Franko palaikai iš E, viešai prieinamo mauzolijos į e, kapinės perkelimi jo palaikai. Norėčiau paprašyti oriai elgtis šiuo metu. Eksumuojami diktatoriaus Franko palaikai ir Pedro Sančeso vyriausybė tuo įvykdė savo pažadą ir gražino Ispanijai ir Ispanams orumą istorinį. Tai dar kartą rodo, kad Ispanija yra šiuolaikiška demokratija, atvira ir kad ji nori užverti, užversti savo istorijos labai tragišką puslapį. Atsiprašau, aš manau, kad šiandien visi demokratai turėtume prisiminti pilietinio karo aukas, frankizmo aukas, prisiminti jų palikuonis, e, mano senelius, e, mano motiną ir mano tėvą. Laimėjo demokratija. Ir mes esame demokratijos namuose.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 Debatų nėra, kolegos. Ir pereikim prie balsavimų. LGBTI padėtis Ugandoje. Ketvirtoji dalis. Verdinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar balsuojame vėl vardinių būdų dėl viso teksto. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar bendra rezoliucija penkių frakcijų dėl Egipto. 14 paragrafas, kas už? Prieš? Susilaikė? Pasitikrinkime. Balsuokime elektroniškai. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 16 dalis, dvi jos dalis, pirmoji. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime, balsuokime elektroniniu būdu. Baigėme balsuoti. Patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas, šešioltasis paragrafas, balsume vardinių būdų. Baigiame. Atmesta. U konstatuojamoji dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, Kas susilaikė? Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Baigėme balsuoti. Patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Pirmasis pakeitimas po konstatuojamosios dalies balsuokime vardiniu būdu ir baigiame balsuoti. Atmesta, dabar pasuome dėl viso teksto, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Pereindame prie Baudžiamojo kodekso Indonezijoje. Trečias pakeitimas, trečias paragrafas, balsuojame vardiniu būdu. Baigiame. Atmesta. Aštuntasis paragrafas. Keturios dalys. Balsuojant dėl pirmosios, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Antroji už. Prieš susilaikė patvirtinta. Trečioji. Balsuojame vardiniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta ketvirtoji dalis. Balsuojame vardiniu būdu. Baigiame. Patvirtinta pirmas pakeitimas, devintas paragrafas, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Penktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis pakeitimas, vardusuojame vardiniu būdu, Baigėme. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Pradedam balsuoti. Ir baigėme. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos teksto. Kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Dabar periname prie omaržį pranešimo. Pasiūlym, e, finansinė parama valstybėms, siekiant sumažinti didelį finansinę naštą, joms tenkančių jungtiniai karalystė išstojus iš sąjungos be sutarimo. E, balsuojame dėl viso dokumento, pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtintam. Pone Omaras, žodis jums. Kviečiu įsijungti mikrofoną, sako pirmininkas. Regis, ji neveikia. Gal galėtumėt kolegos mikrofonų pasinaudoti? Atrodo, veikia. Pana Somaržį, ačiū, pana pirmininkė pritaikius 59 straipsnio ketvirtą dalį reglamento ketvirtą e, eilutę, norėčiau, kad kompetentingo komiteto pirmininkas persiųstų regio komitetui šį klausimą. Tai gali būti naudinga vykstant apie institucinėms dėryboms. Ačiū. Pirmininkas. Turime balsuoti dėl šios siūlymų, kurį pateikė ponas Omaržikas už. Kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Taigi, kompetentingam komitetui bus perduotas šis dokumentas. Tai gali būti naudinga vyksant dalymus. Čia kalbama apie. O dabar balsuosime apie kromo trioksido naudojimą. Balsuosime dėl šio klausimo. Vardiniu būdu. Balsuojame toliau, kolegos. Baigiame. Patvirtinta. Tomas Kuk ir jo bankroto pasiekmes. Tas aštuntas pakeitimas. Vardiniu būdu balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Jūs norite pasisakyti, kolega, prašau. Dėl darbo tvarkos 18 dalis 18.2 EPP e balsavimas ar šiek klaida turi būti teigiamas balsavimas. Paragrafo 10 per alzata di mano. Dešimtasis paragrafas balsuom rankos pakelimu, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Pirmas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Baigiame. Atmesta. Antras pakeitimas. Balsuojame vardiniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta trečias pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Penktas pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šeštasis. Vardinis balsavimas. Baigiame. Atmesta. Keturioliktasis paragrafas. Dvi dalis. Balsuojame dėl pirmosios vardinių būdų. Baigiame. Patvirtinta. Antroji dalis. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 18 paragrafas, šešios dalys. Balsuome dėl pirmosios vardinių būdų. Baigiame. Patvirtinta antroji dalis. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta trečioji dalis. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta ketvirtoji dalis. Balsuokime. Balsuokime ir baigiam balsuoti. Patvirtinta. Penktoji dalis. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šešta dalis. Vardinis balsavimas. Baigiame. Patvirtinta. J konstatuojami dalis, originalus tekstas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuome dėl viso tekstų su pakeitimais, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dabar tam tikrų minių ir pelno mokesčių informacijos atskleidimas. Šešios e, frakcijos pakeitė rezoliuciją, balsuojame dėl jos. Ir baigiame balsuoti. Patvirtinta. Turkijos karinė operacija Šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasiekmes. Antrosios paragrafas, trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Pirmas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime dėl trečiosios, trečiojo paragrafo. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtasis paragrafas, ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 13 pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 14 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 15 pakeitimas už. Prieš susilaikė Atmestas 17 pakeitimas vardinis balsavimas. Baigime balsuoti. Atmesta. Originalus tekstas. Dvi dalys balsuojame dėl pirmosios. Kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtina. Antroji dalis už. Prieš, susilaikė, patvirtinta. 16 pakeitimas, pirmoji dalis. Balsuojame vardiniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta antroji dalis. Atkrenta 12 pakeitimas, vardinis balsavimas. Ar visi spėjome balsuoti? Baigiame balsavimą. Atmesta. Penktas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Šeštas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis paragrafas, dvi dalys, pirmoji kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuonioliktasis paragrafas, balsuojame. Patvirtinta. Aštuntas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dešimtas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradedame. Ir baigiame. Atmesta. Devintasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Kas susilaikė? Atmesta. Atmesta 20 paragrafas, 11 pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė atmesta. Antras pakeitimas, vardinis balsavimas. Baigiame. Atmesta. Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dabar paaiška ir gelmės nužemio jūroje. EKR frakcija pasiūlė rezoliuciją, balsuojant dėl viso teksto, kas už. Kas prieš, kas susilaikė, atmesta. ID rezoliucija, kas už. Kas prieš, kas susilaikė, atmesta. EPP siūlymas, kas už. Kas prieš, kas susilaikė atmesta. Dabar piliečių teisių komiteto rezoliucija, pirmas paragrafas, 41 pakeitimas. Balsuojame vartiniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. 42D pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 17 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pirmas pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Facciamo una verifica. Pasitikrinsime. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Atkrenta originalus tekstas, dabar 43D, prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta 18. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 44.59. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmesti. 60D. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 19 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė atmestas. 45D. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmesta. 20 pakeitimas kas už? Prieš susilaikė atmesta 46. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 21D, 47D ir 61D. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. 29 pakeitimas. 29 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmesta. 48. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmesta. 49 e, pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmesta. 22. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. 62. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 60... 77. Kas už? Prieš. Susilaikė. Reikia pasitikrinti. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Antrasis atkrenta, 63 D dabar. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Kas įvyko, klausia pirmininkas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 23. E, keliant rankas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas 76 Tuntasis, e, kas už, prieš susilaikė patvirtinta 64, trys dalys, pirmoji dalis, prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta antroji dalis. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta trečioji dalis. E, balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta. 50D. E, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 65. Pirmoji dalis. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta antroji dalis. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. 51 D. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 24. Kas už? prieš susilaikė atmestas 66. Pirmoji dalis prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta antroji dalis. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. 52 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 53 D. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmesta. Trečiasis, kas už, prieš, susilaikę, Atmesta. 67. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 79. Kas už? Prieš. Susilaikę. Reikia tikrinti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 80 pakeitimas pirmoji dalis. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečioji dalis. Balsuokite. Balsavimas baigtas. atmesta. Ketvirtoji dalis. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. 54 pakeitimas. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Atmesta. 68 pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. 69 pakeitimas, 3 dalys, pirmoji, prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta antroji dalis, balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta trečioji dalis. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 70 pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. 71. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 72. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmestas. 55. D. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmestas. 25. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 56. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmestas. 5, 15 pastraipa 56D, 57D. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesti. 81 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Reikėjo iš jų kelti rankas, dabar reikia tikrinti, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Originalus tekstas dvi dalys. Pirmoji atkrenta, antroji taip pat, Tuomet 58D pakeitimas, prašom balsuoti. Saimas baigtas. Atmesta. 27-asis kas už? Prieš susilaikė atmestas. 73-asis už? Prieš susilaikė atmestas reikėtų tikrinti. Prašom balsuoti. Pasavimas baigtas. Patvirtinta. Originus tekstas dvi dalys atkrenta. 30 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 28. kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Penktasis pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. C konstatuojamoje dalis šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Aštuntas pakeitimas, prašom balsuoti elektroniniu būdu. Baigiamas balsavimas. Atmesta. 31 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 74. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 32. Pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Devintasis pakeitimas. Prasideda balsavimas. Baigiamas. Atmesta. 10D33D. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmesti. 34D. L konstatuojamoji dalis. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmestas. M konstatuojamoji dalis 35D. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmesta. Tai buvo 35D pakeitimas. O konstatuojama dalis 11 pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmestas 75 35. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas 36. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 12. Balsuokite elektroniškai. Baigiamas balsavimas. atmestas. 13D, 37D, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesti. 38D, prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmestas. 14. Kas už? Prieš susilaikė, atmestas 76, kas už, prieš, susilaikė, reikia tikrinti, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 15D kas už, prieš, susilaikė, atmestas 39. Prašom balsuoti. 39. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 16D, 400D. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesti dabar e, balsavimas dėl visos rezoliucijos. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmesta. Passiamo E, kitas balsavimas stojimo dėrybų su e, Prašau, pirmininkė Lopes Aguilar. Dėkui, gerimas pirmininkė. Labai trumpai noriu pasakyti, kad e, dar kartą turime apgailestauti dėl 39 žmonių mirties. Jie tapo uh, gabentojų žmonių aukomis. Mes labai liūdime dėl tų mirčių žmonių, kurie buvo vežami keliais. Taip pat apgailestavome dėl mirčių žmonių, kurie kilia iš Saharos, kurie miršta viduržėmio jūroje. Mes norime išlaikyti išreikšti solidarumą ir su tai žmonėmis, e, jų šeimomis, bet taip pat su valstybėmis narėmis, kurios e, prisideda prie gelbėjimo žmonių. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, pirmininkė Aguilar. Toliau. Kitas klausimas stojimo darybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžia. Šešios e, frakcijos siūlo rezoliuciją. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Pirmasis pakeitimas. Prašom balsuoti vardiniu būdu. E, baigiamas balsavimas. Atmesta. Penkioliktasis pakeitimas, pirma dalis, prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmesta antroji dalis. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Vienuoliktas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. No? Stachovski paprašė žodžių. Thank you, colleague. I have only short. Uh, Ačiū. E, turiu žodinį pakeitimą pabrėžę ypač e, Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono e, vaidmenį dėl to, kad atmestas pasiūlymas pradėti dėrybas ir kaip tai pakenkia Europos sąjung, kad, kad tai pakenkia Europos Sąjungos reputacijai. Quindi, quindi c'è stata questa proposta, ci sono contrari. Taigi išgirdome pasiūlymą. Ar yra norinčių pasisakyti prieš? Beh, ci sono anche loro? Bene. Quindi Sì, quindi passiamo avanti. Eh, L'emendamento. Toliau. Pakeitimas negali būti pateiktas balsavimui. Antro, eh, antros pasarapos 16 dalis. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dviltas pakeitimas. Prašom balsuoti. Chiusa. Balsuoti baigiame. Atmesta. Originalus tekstas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta antras pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Keturioliktas pakeitimas. Prašom balsuoti kas prieš susilaiko atmesta. Dešimtą pastraipą prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šeštas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Originalus tekstas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta, antra dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Penkiolta pastraipa, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 8D pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. A konstatuojama dalis, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta B konstatuojama dalis, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta į konstatuojama dalis dešimtas pakeitimas, prašom balsuoti, balsavimas baigtas. Atmesta. 17 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Devintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Balsavimas dėl visos rezoliucijos. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Grazie. Buon rientro e grazie. Labai ačiū visiems, geros kelionės namo, dėkoju už bendrą darbą. Dabar darome kelių minučių pertrauką. jó napot kívánok! i would like gently to ask those members. norėčiau paprašyti tų kas išeinate iš salės prašom išeiti kuo greičiau tam kad būtų e, galima e, pradėti pasisakymus tų kurie nori paaiškinti savo balsavimo motyvus. Okay. Akkor rátérünk a szavazatindoklásokra. Taigi, pradėkime balsavimo motyvų paaiškinimus visų pirma dėl Thomas Cook grupės bankroto padarinių. Panas Howard, socialdemokratų frakcijos atstovas. Ačiū pirmininkė. Tomas Kuk grupės žlugimas turėjo rimtą poveikį vartotojams ir darbuotojams ir visam verslui Europoje. Uh, Anglijoje paskaičiuota, kad apie 27 tūkstančiai klientų laukia kompensacijų už keliones, ką garantuoja jas teisės aktai. Mm, gatvė koro uostas, Kroli miestas, kiti oro uostai buvo labai priklausomi nuo Tomas Kukų grupės skrydžių. Labai džiaugiuosi, kad parlamentas nori išanalizuoti um, prie priežastis šio žlugimo, kad būtų galima užkirsti kelią tokiems bankrotams ateityje. Iš tikrųjų labai svarbu, kad globalizacijos padarinių fondas būtų e, pritaikytas, nes karalystės vyriausybė panaudotų lėšas perkvalifikavimui tų, kurie ieškosis naujų darbų. Aš kreipiuosi į valstybės sekretorių, kad būtų galima padaryti tai kaip galima greičiau. Nem Palmer képviselőtárs. Ačiū. Toliau ponas Palmer, socialdemokratų frakcijos narys. Ačiū pirmininkė, kai išlipsiu iš traukinio šį vakarą Lesterio stotyje, aš pamatysiu iš karto Tomo Kuko paminklą skirtą Tomui Kukui, jo verslui ir jo kelionėms 1885 metais um, organizuotoms e, Paryžiui, Briuselį aplankant. Ir, um, pirmo, pirmųjų kelionių Tomo Kuko kompanijos organizuotų keleiviai tuo met neturėjo um, ES ir atol apsaugos. Ir turime pasidžiaugti tuo, kad šiandien yra tokių kompanijų darbas apsaugotas, yra garantijos, kad yra pasimokyta iš Tomas Kuk žlugimo, kas paveikė per 600 tūkstančių keleivių ir daugybės tūkstančių darbuotojų visoje Europoje situaciją. Ačiū. Toliau Belami, EPP frakcijos vardu. Nous avons voté ce matin une résolution sur la faillite de Thomas Cook ou sur le... Kalbėtume apie Thomas Cook ar apie Turkijos elgesį. Man atrodo, turėtume šiek tiek iš toliau pažvelgti į tai. Aš norėčiau pasakyti, kad jis nustebus, nustebęs dėl kai kurių rezoliucijų ir balsavimo dėl jų. Ar mes visas problemas išsprendėme, kad dabar jau galėtume rūpintis kitų problemomis Europos Sąjungoje. Viskas yra taip gerai, kad mes dabar galėtume tiek laiko skirti, mokydami likusi pasaulį. Ir taip darydami, ar esame tikri, kad pamirštame tuos dalykus, už kuriuos turėtume kovoti, nes mes nuolatos kilšomės į suverenių valstybių reikalus, mes nuolatos tuo skatiname įtampą. Tai yra dar blogiau, kai kalbam apie valstybės ES narės. Ar demokratija taip išvystyta visose šalise, pavyzdžiui, kaip Lenkijoje, kad jau galėtume pasisakyti apie to šalies vidaus reikalus. Parlamento darbas yra e, ginti interesus tų, kurie mūsų išrinko. Mes turime dirbti teisingumo ir e, tvarkos labui savo šalise, o tuo tarpu dabar komentuojame kitus tiesiog tampame plepiais, nieko negalinčiais nuveikti. Ir m, mm, aš manyčiau, kad reikėtų tapti ne kažkokiu fiktyviu teismu, o rimtų dirbančių parlamentu. Ačiū toliau, panas Polčiak. EPP vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš sutinku. Turime kalbėti apie pagalbą, žinant, kad šios kelionių agentūros bankrutavimas turėjo milžinišką įtaką rinkai. Galvokime apie vartotojus, apie darbuotojus, apie klientus. Nukentėjo daugybė žmonių ir įmonių. Kita vertus, aš noriu pasakyti, kad iš esmės už tą bankrotą atsakingos valstybės narės. Tai yra jų atsakomybės rytis. Ir man nepatinka, kad kolegos iš kairiosios pusės šioje salėje bando įvelti Europos komisiją labiau negu tai reikalinga į šio klausimo sprendimą. Buvo pateikta pasiūlymų sumažinti e, vadovų premijas. E, Bet apie tos klausimus turi kalbėti akcininkai, vartotojai, tai yra privačiosios teisės klausimas ir aš nemanau, kad e, valstybės institucijos čia gali atlikti nors kokį vaidmenį. E, toksai egalitarinis požiūris e, yra nereikalingas, nors pasreitie daug pasiūlymų yra pateikta. Tašaš. Toliau, kitas darbo atvirvės klausimas. Informacija apie uh, pajamų uh, mokestį. E, taip pat e, apie e, ataskaitas teikiamas apie kiekvieną valstybę narę. Pirmiausia, pane Kato iš Žaliųjų reporting of bank profits back in two thousand and fifteen the banks screamed that this would bankrupt them but they're still thriving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 Ponas Papišin. Liaudės partijos frakcijos vardu, ponas Paspišil. Kadangi esu pranešėjęs šią temą, tai labai džiaugiuosi, kad parlamentas patvirtino poziciją dėl būtinybės kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir užtikrinti skaidrumą Deja, taryboje kai kurios valstybės narės neleidžia patvirtinti šio pasiūlymo. Pirmininkančių Suomijos atstovai pareiškė, kad sieks išbristi iš aklavietės taryboje. Tikiuosi, kad jiems pavyks. Tada mm, dokumentą galėtume patvirtinti, nes parlamentas laikėsi nuseklios pozicijos. Dabar atėjo eilė tarybai. Taip pat svarstėme ir teisinį pagrindą, tačiau tai yra techninio pobūdžio diskusija, kuri netrukdo mums priimti sprendimą. Ačiū. Perinam prie kito darbo tvarkės klausimo. Turkijos kariniai veiksmai šiaurės rytų Sirijoje ir jų padariniai. Tokia yra tema. E, išklausysime balsavimo paaiškinimų. Ponas Joron. Pone Joron. Mėly kolegos, e, Turkijos agresija Šiaurės Sirijoje e, reiškia taip pat ir humanitarinę katastrofą, <clears throat> nes Turkija nusprendė pulti mūsų sąjungininkus kovoje su Daesh, tai yra kurdus ir Turkija tokiu būdu kelia mums grėsmę. Ir jie aiškiai parodo, ši karinė operacija, kaip svarbu saugoti mūsų vidaus ir išorės sienas. ES nesugebėjo pakengti Rusijai per Ukrainos krizę, taigi kaip dabar uh, <clears throat> galima paaiškinti, kad Turkijai leidžiama įsiveršti į šiaurės Siriją, mums nereaguoja. Mes turime sustabdyti bet kokį finansavimą Turkijai susijusi su pasirengimu e, narystiai ir e, pagalba priimant migrantus. Taip pat būtina surenkti e, daugia šalį daugia šalės diskusijos, kaip įspręs šią krizę, kuriuose dalyvau taip pat ir Sirijos vyriausybės atstovą. Ačiū uždėmesi. Ačiū. IT frakcijos vardu vėl pasakys ponia Brūna. Pone pirmininkė, ačiū už suteiktą žodį. Lapčio 9 Turkijos kariuomenė įsiveržė į Sirijos šiaurės rytus tam, kad <clears throat> sutriuškintų kurdus, kurie kovoja su Daesh. <clears throat> Daug kalėjimuose laikytų džihadistų tokiu būdu ištrūko į laisvę. Europos Sąjunga <clears throat> nesugebėjo e, daryti pakankamai spaudimo Turkijai, kad jie nevyktų šios operacijos. Turkija, kadangi nėra nei vertybinių, nei kultūrinių, geografinių požiūrių e, Europos valstybė, e, manau, kad neverta Europai milijardus eurų skirti Turkijai pasirengimui narystį. Mes teikiame atitinkamą pakeitimo pasiūlymą, e, tačiau jis buvo atmestas e, Respublika pirmin ir kitų pastangomis. E, šie parlamentarai yra Turkijos bendrininkai. Dabar buvo frakcijos vardu pos bombard. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Karinės operacijos, kurias vykdo Turkija Sirijos šiaurės rytuose, <clears throat> yra smerkiamos rezoliucijoje ir tai yra tinkami veiksmai. Rezoliucijoje primenama, kad būtina gerbti Sirijos e, suverenumą ir teritorinį vientisumą, kuris apriepia visas etinės ir religinės grupės. Todėl aš pritariu rezoliucijai. Rezoliucijoje tačiau reikėjo daug griežčiau pasmerkti Erin Karaf nužudimą, paraginti e, dislokuoti mm, Sirijos šiaurės rytuose tarptautinės e, milinųjų šalmų paėgas, paskelbti, nustatyti neskraidimo zoną ir e, taip išsaugoti e, Sirijos teritorinį vientisumą. Kurdai yra mūsų sąjungininkai ir to neturime pamiršti. Ačiū dabar žodis ponui Pospišyl. Ačiū. Aš šią rezoliuciją remiau. Mano nuomonė, Turkija užsipuldama kurdų mažumą Sirijoje pasielgė nelegaliai. Tai akivaizdžiai parodo, kad Turkija prie Europos standartų net nertėja, greičiau eina į kitą pusę, tolsta nuo jų. Apie tai esame kalbėję keletą kartų čia parlamente. Svarstymai, kad Rusija galėtų tapti Europą, Turkija galėtų tapti ES nare, dabar tampa nesąmonė. Uh, tolimesnėje perspektyvoje mes turėtumėm pakalbėti ir apie tai, ar Turkija turėtų išlikti NATO sąjungininkai, ar yra mūsų sąjungininkai, o gal jos tarptautinė politika e, prieštarauja NATO politikai. Ačiū toliau, ponas Howard. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už griežčiausiai manoma Turkijos prezidento Erdogano invazijos į Šiaurės Siriją pasmerkimą. Erdoganas ir Sirija bando sureksti gėdingą sandorį Šiaurės Sirijoje. Trumpui tam tik tai padedant, tai yra tragiškos dienos e, Sirijos žmonėms, ypač gyvenantiems Kurdistano regione. Pastarojo meto įvykiai didelė dalimi e, patvirtina tai, kad prezidentas Trumpas išduoda savo sąjungininkus kurdus. Džiaugiuosi, kad ES laikosi tvirtos pozicijos pavojingame pasaulyje, kur žmogaus teisės, mažumų teisės susiduria su nuolatiniu pavojumi, o mūsų sąjungininkų JAV vis labiau ir dažniau ir dažniau pasirodo nepatikimi. Dabar tai visiškai aišku, visos 28 valstybės narės, įskaitant Junktinę karalystę, turi, turi kalbėti vienu tvirtu balsu užsienio politikos klausimais, kai tik tai įmanoma padaryti. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Toliau ponas Zahradil. EKR frakcija. Pone pirmininkė, ačiū. Žinoma, Turkijos invazija į Šiaurės Siriją turi būti smerkiama. Ir gerai, kad e, tokios nuomonės mes laikomės, bet dar kartą kažko trūksta, ar ne? Nesakykim, kad viskas čia juodai baltai nupiešta. Visų pirma, mes, ES, neturėtume kurti įspūdžio, kad e, remiame jėgas kovojančias už kitos valstybės teritorinę disintegraciją. Tai būtų netoleruotinas kišimasis į tos valstybės vidaus politiką, šiuo atveju aš kalbu apie Turkiją. Antras dalykas, pripažinkime, jeigu ES iš tiesų nori tapti pasaulinę veikėją, privalo ji e, veikti daugiau, ne tik priminėti vieną ar kitą rezoliuciją ir kaltinti Junktinės Amerikos valstijas tuo, kad jos netenkina tarptautinių įsipareigojimų. Aš skaičiau vakar dienos prezidento Trumpo pareiškimą. Nemanau, kad daug e, sėdinčių čia jam nepritartų. Jis sakė, kad ne Amerikos kariuomenės pareiga tapti pasaulio policija Jis patvirtino, kad ir kitos valstybės turi tenkinti savo prievalės ir man atrodo, kad jis pataikė kaip pirštų į akį. ES ir valstybės narės dabar turi imtis aktyvaus vaidmens ir e, elgtis taip, kaip žada ar žadėdavo. Jeigu to nedarys, jokia rezoliucija padėtis neišgelbės. Ačiū. Toliau kitas darbo atvarkės klausimas - paaiška ir gelbimas viduržėmio jūroje. Pirmoji e, Michaela Šoidrova, EPP frakcija. Ačiū už tai, kad skiriate man galimybę pasisakyti. Aš e, šios rezoliucijos neparemiau. Lygiai taip pat neremiau visos eilės pakeitimų. Labai džiaugiuosi, kad ši rezoliucija galų gale nebuvo patvirtinta. Tik dviejų balsų skirtumų, bet bet kokiu atveju esu įsitikinusi, kad yra neįmanoma remti pabėgėlių verslo. O būtent apie tai mes čia kalbame. Aš suprantu, kad labai daug nevyriausybinio organizacijų turi gerų ketinimų. Turime neleisti, kad žmonės viduržėme jūroje žūtų. Tačiau visų pirma turime pasirūpinti, kad žmonėms nereikėtų bėgti iš namų, kad žmonės turėtų pakankamai geras sąlygas pabėgėlių stovyklose krizių atveju, kad jie galėtų po krizės sugrįžti namo. Ir jeigu pabėgėliai turi teisę gauti tarptautinę apsaugą, ji jiems turi būti suteikta legaliai. Mano nuomonė, naujų perpaskirstimo mechanizmų kūrimas pabėgėliams nebus geras sprendimas. Keletas valstybių narių tuos pasiūlymus atmetė, bet tai dar ir pakurstytų tik tai e, pabėgėlių verslą. Žiūriuosi, kad ši rezoliucija nepatvirta. Toliau, ponas Rory Palmer. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad ši rezoliucija, kuri buvo šiandien buvo atmesta dviem e, balsais, e, e yra davė mums blogą signalą. Liūdna, kad taip yra sudėtinga ir mes turime patraukti būdžiamojame atsakomybėn e, kont žmonių kontrabandininkus. Taip, tą turime daryti, bet mes turim galvoti ir apie kitokius veiksmus. Nesgi viskas čia susiveda į vieną aspektą. Ar mes remiame e, vaikų, šeimų, skęstančių jūroje gelbėjimą, nes tie žmonės yra priversti kirsti jūrą, bėgdami nuo persekiojimo ir karo. Mano rinkėjai šiandien turėtų suprasti, kad aš balsavau už tai, kad viduržėmio jūroje būtų vykdamas der, deramos paieškos ir gelbėjimo operacijos, o kontrabandininkai būtų patraukti į teismą. Tie, kurie ieško pagalbos, neturi būti baudžiami. Manau, kad tie, kurie balsavo prieš šią rezoliuciją, stokoja elementaraus orumo ir padarumo. Aš šunkas įsijartuo. Aš Brudzinskė, ir frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Aš e, su dideliu pasitenkinimu galiu konstatuoti, kad mano balsas prisidėjo prie to, kad šis rezoliucijos projektas e, būtų atmestas. Aš puikiai suprantu, kad e, viena vertus naudojami tokie žodžiai, kuriuos čia kartoja kairėje pusėje sentis kolegos skamba kaip šantažas ir kad bandomas daryti įspūdį, kad ES kažkas blogo įvyko. Iš tiesų nieko blogo nevyko, nes mes atmetėme rezoliuciją, kuria šimtai milijonų žmonių ieškodami geresnio gyvenimo patrauktų į Tuniso, Libijos, Maroko pakrantės ir iš ten bandytų patekti į Europą, taip skatindami nelegalių gabentojų verslą. Nevyriausybės organizacijos dabar e, praktiškai dirba kartu su nusikaltėliais. Aš nekartą e, esu matęs duomenų dirbamas e, Lenkijos vyriausybėje iš kurių matome, kad žmonių nelegalus gabenimas šiuo metu neša didesnį pelną nei prekyba ginklais ar narkotikais. Džiaugiuosi, kad rezoliucija buvo atmesta. Ačiū, ponas Zagradylė, EKR frakcijos vardu. Aš balsavau prieš šią rezoliuciją ir džiaugiuosi, kad ji buvo atmesta. Turime atvirai pasakyti, kad ši rezoliucija nieko gero būtų nedavusi. Negalime veiksmingai e, kovoti su nelegaliais žmonių gabentojais ir tuo pačiu metu tvirtinti rezoliucijas, kurios ne tik, kad e, tų žmonių nesustabdytų, bet e, atvirkščiai skatintų tokią veiklą. Tokios nevyriausybės organizacijos atstovaujamos, e, pavyzdžiui, Karolos raketės kapitonės laivo, kuri gelbėdama pabėgėlius jūroje pažeidė jūrų, tarptautinių jūrų teisę ir turės už tai atsakyti. Mes turime imtis prevencinių veiksmų, padėdami uh, šalims, iš kurių atvyksta didžioji dalis pabėgėlių, kad juose padėtis stabilizuotųsi ir kad sumažėtų Europą atvykstančių pabėgėlių srautai. Neturėtume tirti rezoliucijų, kurios skatintų nelegalius gabentojus tęsti savo veiklą. Ačiū, baigiame diskusiją šio darbo atvarkės klausimų. Kitas balsų paaiškinimas dėl narystės darybų pradžios su Šiaurės Makedonija ir Albanija. ponė Šoidrova, pirmoji kalbės Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Ačiū, aš norėčiau paaiškinti, kodėl pritariu Europos parlamento rezoliucijoje, kurioje yra kritikuojamas Niderlandų, e, Danijos ir Prancūzijos vyriausybių elgesys, nes jos blokavo darybų pradžią su Šiaurės Makedonija ir Albanija. Manau, kad buvo padaryta strateginė klaida. Šios darybos, žinoma, būtų trukusios ilgai ir būtų vykusios sudėtingai, tačiau galiausiai bent jau jos būtų pradėtos tam, kad šioms šalims atsivertų europinės perspektyvos, nes šių šalių piliečiams tikrai tos europinės perspektyvos reikia. Šiaurės Makedonija ilgai negalėjo sustarti su Graikija dėl savo e, šalies pavadinimo ir tas susitarimas pasiektas tikrai turi būti aukštai įvertintas. Privalome suvokti, kad ES negali prarasti savo įtakos vakarų Balkanuose, nes rytoj e, e, Serbija pasirašys sustarimą dėl prisijungimo prie Eurazijos sąjungos ir tai tikrai nėra geras ženklas. Pone Joveva. Aš noriu paaiškinti, kodėl um, balsavau už rezoliuciją dėl narystės darybų pradžios, dėl vienos valstybės narės veiksmų ant kortos pastatytas viso regiono likimas ir ateitis. Negaliu uh, pritarti Prancūzijos pozicijai, nes e, e, mano mama yra kilusi iš Šiaurės Makedonijos. Aš manau, kad e, šių šalių piliečiams buvo duoti tinkami pažadai ir jie dėjo visas pastangas, kad atitiktų darybų pradžios reikalavimus, dabar nieko už tas pastangas mainais negavo. Darybų pradžia būtų reiškusi, kad abi šalis juda tinkamą linkmenę, pasido, kad abi šalis uh, žino, jog kelias dar yra pakankamai ilgas. Taip, mums reikia, kad būtų vykdomos reformos ir visi tai supranta, tačiau ar e, narystės darybų pradžia būtų reiškia kokią nors grėsmę ES? Tikrai ne. Ačiū, pans Brudzinski, dabar EKR frakcijos vardu. Bardzo dziękuję. Labai ačiū. Pone pirmininkė, vakar vyko diskusija čia, Europos parlamente, kurios klausėsi Makedonijos parlamento pirmininkas. Diskusijoje girdėjome daug arogantiškų, neracionalių pasisakymų ir komentarų, kurie tik parodė, kad didesniųjų valstybių atstovai gali e, su pažeminimu žvelgti į mažesnės valstybės ir tautas, tokias kaip e, Šiaurės Makedonija. O paskui aš prisiminiau, ką pasakė Bonaparte Kalinau. Ginčas tebesitėse. Jeigu Prancūzija blokuos šios valstybės prisijungimą, bus padaryta milžiniška klaida. Galėčiau taip pat pacituoti Vinsoną Čerčilį, kuris sakė, kad Balkanai yra uh, E, Europos e, minkštasis taškas. Mes paliekame šią labai e, mažą valstybę vieną ir ji yra kažkieno kito rankose, galbūt Saudarabijos ar Rubi, Rusijos rankose. Tai nulems, kokia bus jų ateitis. Aš balsavau prieš rezoliuciją. Ačiū. Ir paskutinis pranešėjas, pana Zahradil. Ačiū, ponė pirmininkė. Žinoma, aš balsavau už šią rezoliuciją, nes esu iš tos Europos dalies. Iš tos dalies, kuri buvo priimta ES glėbi tik prieš 15 metų. Todėl mūsų valstybės morališkai neturi teisės trukdyti kam nors kitam prisijungti prie ES, jeigu jie nori. Mes visuomet pasisakydavome už tolesnį ES plėtrą. Kita vertus, aš turiu pasakyti, kad reikėtų geriau suprasti, kodėl kai kurie mūsų kaimynai nenoriai vertina galimybę plėsti ES. Tai yra vadinamosios kartais senosios ES valstybės narės. Kartais mes skundžiamės, kad e, apgailestaujame, jog vakarai nesupranta rytų ir vidurio Europos patirties Tai yra absoliuti tiesa. Prisiminkime raganų medžioklę prieš Vengriją ir Lenkiją. Kai mes patys prašome geriau būti suprasti, turėtume stengtis, kad ir patys turime savo kaimynus geriau suprasti. Galbūt vieni kitus geriau suprasti galėtume. Tada mes galėtume pašalinti daug kliūčių. Ačiū. Tuo mes e, pasisakymus e, šią diskusiją baigėme ir darome posėdžio pertrauką iki 15 valandos. good afternoon colleagues so the sitting is resumed. the minutes of yesterday's sitting and the text adopted are available are there any comments? protokolai posėdžio buvo išdalinti ar yra kokių nors komentarų jeigu ne tai tuomet laikysime patvirtintais tuos protokolus Dabar periname prie kito darbo tvarkės klausimų, tai yra žodinis klausimas komisijai, Europos bankininkystės institucijos vykdomo direktoriaus Farkas atskirimas AFMS e generaliniu direktoriumi. Prieš pradėdama diskusiją norėčiau informuoti Jūs, kad e, jeigu norite užduoti klausimą pagal Milinosios kortelės procedūrą ir spontaniškų pasisakymo metu, turite užsiregistruoti. E, galite registruoti standartinę tvarką ir elektroniniu būdu, tai yra nauja sistema. Kviečiu visus turėti balsavimo kortelės. Jeigu norite užsirašyti spontaniškų pasisakymų procedūrai, darykite tai jau dabar, nelaukite diskusijos pabaigos. O dabar Pradedame diskusiją ir norėčiau suteikti žodį autoriui, ponui Tang. Prašau, žodis jums. Yes. Thank you, Mrs. President. Dėkui, pirmininkė. Ačiū, kad paaiškinote procedūrą e, spontaniškų pasisakymų. Visai neseniai buvo paskelta, kad Adam Parkas, einantis Europos bankinės institucijos vykdomo direktorius pareigas, E, pradės eiti kitas pareigas, Europos finansų rinkos asociacijos generalinio direktoriaus pareigas. Tikrai keista, nes tas, e, jis taps pagrindiniu lobistu tame pačiame sektoriuje. EBI e atsakinga už bankų sektoriaus priežiūrą, už techninių standartų įvedimą, pagrindinius finansinius reglamentus. Dėl to EBI labai svarbi priežios institucija bankų sistemos ir dažnai e, ji tampa lobistų e, taikiniu. O Europos finansų rinkų asociacija AFME e, nuolat bendrauja su EBI. Ir aš labai nustebau sužinojęs, kad EBI vykdomas direktorius taps Europos finansų rinkų asociacijos generaliniu direktoriumi. Ir Europos bankų įstaigos e, reikalavimai e, dėl darbuotojų būsimų pareigų nėra aiškus ir žinome, kad e, nauj, eidamas naujas pareigas tas asmuo bus įtakojam, sieks įtakoti teisėkuros procesą. Ir tarsi ir, ir einant Kadangi nėra aiškiai apibriešti elgesio standartai, AIB darbuotojo gali būti tarsi draugiški, pernelyg e, švelniai žiūrėti į finansų sektoriaus įstaigas, galvodami, kad paskui baigėti pareigas gaus kitas pareigas. Ir e, pagal reikalavimus dabartinius e, negalima būtų tokių eiti pareigų bent jau metus. Ir aš noriu komisijos paklausti, ar galima tik tėtis, kad ponas Farkas niekaip neįtako savo buvusių darbdavių kaip uh, lobistas ir ar tikrai nekils interesų konflikto tarp institucijų, ar uh, bankų sektorius tikrai neturės jokių interesų EIB perėjus ponui Farkasui į kitas pareigas. Ir Jeigu ponui Farkasui bus leidžiama eiti tas naujas pareigas, ar nebus taip, kad bet koks kitas ES pareigūnas galės imtis panašių pareigų ir dėl to 16-asis pareigų, ES pareigūnų tarnybos nusustraipsnis bus niekam nebereikalingas. Ir piliečiai iš tikrųjų yra labai nepatenkinti tokiais, e, tokio elgesio apraiškomis. Ir aš e, piliečių vardu noriu paklausti, ar e, komisija sutinka, kad e, mes nebūtinai laikysimės aukščiausių standartų etikos. Ar jūs sutinkate, kad ponas Farkasas pradėtų eiti naujas pareigas nuo sausio pirmos dienos ir jūs nieko nedarysite, kad užblokuotumėte tą žingsnį? Ir aš noriu paklausti, kaip jūs įgyvendysite etikos standartus praktiškai ir kaip bus užkirstas kelias taip vadinamam sukamųjų durų e, principo taikymo ateityje, kad piliečiai e, labiau pasitikėtų mūsų institucijams. Dabar komisijos narys Mimica. Dėkui, ponė pirmininkė. Ačiū, gerbimi nariai. Europos bankų įstaiga turi laikytis e, pareigūnų tarnybos nuostatų, e, jose apibriežti etikos principai ES darbuotojams dirbatiems institucijose ir agentūrose. Ir 2014 metais e, įvykdžius reformą darbuotojų taisyklių reikalavimai atitinkami buvo sugriežtinti. EBI ir yra speciali institucija, kuri apibrėžia e, elgesį e, pareigūnų Europos institucijų ir e, taip pat šiuo atveju pono Farkaso perima į kitas pareigas. Komisija yra valdybos narė šioje institucijoje ir e, gali dalyvauti diskusijose. Šiame kontekste komisija paprašė, kad būtų laikomasi labai griežto požiūrio ponui Farkasui paliekant dabartinės pareigas ir taip pat reikalavo komisija, kad būtų laikomasi pareigūnų tarybos nuostatų reikalavimų. Ir reikėtų numatyti tam tikrus apribojimus ponui Farkasui, kol jis dar dirba EBI ir paskui, kai nustos eiti savo pareigas šioje institucijoje. Reikia, tai apima ir priemonės, kurios reikalauja laikytis tam tikro laikotarpio prieš pradedant eiti kitas pareigas Taip pat e, jis turėtų tam tikrą laiką nebedalyvauti veikloje susijusioje su reguliavimo veikla, nebedalyvauti valdybos posėdžiuose ir uh, tik tai mm, su ribota informacija susipažinti. Ir uh, taip pat numatyta trijų, savait, trijų mėnesių atostogų laikotarpis ir e, pagal įvairius reglamentus per tą laikotarpį jisai nebegalės būti EBI patalpose išskyrus e, pirmininko kvietimu. Taigi prie EBI sistemų jis turės labai ribotą prieigą. Išėjęs iš šios institucijos jis pagal valdybos sprendimą nebegalės, negalės užsimti lobistinę veiklą. EBI ir neturės galimybės palaikyti profesinių e, kontaktų su EBI darbuotojais 24 mėnesius. Jis negalės prisidėti prie uh, E, finansų rinkų asociacijos darbo e, jokioje srityje, kurioje jis dirbo Europos banko institucijoje per pastaruosius e, trejus metus. Ir tas apribojimas bus taikomas 18 mėnesių. Tie apribojimai yra taikomi tam, kad būtų išvengta interesų konflikto per e, laikotarpį, kai ponas Farkas paskelbė apie savo išeimą iš institucijos ir iki to laiko, kol jisai išeis galutinai. Ir e, mes tikimės, kad Europos bankinystės institucija įvykdys tuos apribojimus. Socialdemokratų frakcijos vardu, panas Fernandes. Dvi minutės. Gracias, Labai ačiū, pirmininkė. Pasaraisiais metais matėme daug labai problemų, dėl kurių nebuvo galima visiškai pasiteikyti institucijomis. Ir mes uh, supratome, kad Europos piliečiai nebetaip pasitikė Europos demokratinėmis institucijomis. Ir populistai tuo mažėjančių pasitikėjimų naudojasi tam, kad pakenktų ne tik Europos projektui, bet taip pat ir pagrindinėms demokratijos liberaliosios principams. Uh, Aš noriu pasakyti, kad informacija apie Europos bankysės institucijos vykdomo direktoriaus pasitraukimą ir pereimą į AFME, į vieną iš stipriausių lobistinių organizacijų prisideda dar prie tokio požiūrio, būtent, kad e, institucijos europinės nėra visiškai nešališkos dėl to, kad uh, aukšti pareigūnai nebūtinai tarnauja tiems interesams, dėl kurių mes atsidurime čia. Ir dabar, manau, yra gera galimybė pakalbėti ir pagalvoti apie tą sistemą, kurią kontroliuojame. Iš tikrųjų, komisija e, gina sistemą, kurioje asmenys einantis tam tikras pareigas e, mato, kad jų kolegos išeina į kitas institucijas ir komisijos atstovai turi e, dabar galimybę įvertinti, ar yra interesų konfliktas ar ne, bet aš manau, kad tokia sistema nėra gera. Aš noriu pasakyti, kad toks reguliavimas nėra prasmingas. Mes turėtume turėti nepriklausomą instituciją, instituciją, kuri būtų europinė ir tikrai nepriklausoma, kuri kiekvieną atvejį įvertintų atskirai kylant tokioms situacijoms, nes tie žmonės, kurie dirba kartu e, su tais, kurie nori išeiti pas lobistus, galėtų nepriklausomai įvertinti interesų konflikto atvejus. Dėl to labai svarbu pradėti diskutuoti apie tai, kaip mes peržiūrėsime dabartinės normas ir taisyklės. Dėkoju. Yes, Ačiū toliau žaliųjų frakcijos vardu, trim minutėm, panas Karim. Pone pirmininkė, kaip ką tik pasakė kolega, privačių ir asmeninių interesų sandūra nebegali tęstis, nes piliečiai nebepasitikė dėl tokios politikos su sukamųjų durų e, ES institucijomis. E, Prancūzijoje turime pavyzdį, Ročildo bankė dirbo e, ponas Makronas, paskui tapo ministru, paskui buvo uh, pas kitų pavyzdžių, kaip Arevoje e, dirbęs asmuo užėmė e, atitinkamas pareigas vėliau vyriausybėje ir matome e, dabar, ką davė toks, tokia praktika, kaip, e, kokia finansinė duobė atsirado e, atominės energetikos srityje. Goldman Sachs kitas pavyzdys, kaip iš e, viešosios tarnybos darbuotojus išėjo dirbti ten. Taigi dabar, man atrodo, mes turime tinkamai prižiūrėti bankus ir atrodo dabar tas asmuo, kuris uh, E, turėtų prižiūrėti Europos bankus, ketina tapti e, Europos finansų rinkų asociacijos lobistinės institucijos vienu iš e, darbuotojų. Ponas Farkas nuo 20 metų vasario mėnesio taps tos asociacijos AFME generaliniu direktoriumi. Taigi užsiims finansų sektoriaus lobizmu. Jūs pasakėte, ką turi daryti uh, E, šiuo atveju atitinkamos institucijos 24 mėnesius šis asmuo negalės mėgsti kontaktų ir kuruoti tų klausimų, prie kurių dirbo pastarosius dviejus metus. Jis negalės dirbti prie temų tiesiogiai susijusių su jo ankstesnėmis pareigomis. Bet kas tuo tiki iš tikrųjų, o kas patikrins kitą vertus. Ir net jeigu neužsimtų lobistinę e, veiklą, jis turi e, žinias apie konfidencialius dokumentus, prieigą prie tų dokumentų ir ši situacija yra tikrai skandalinga, jos nereikėtų leisti, būtent dėl to e, tų sukamųjų durų principas turi keistis tos taisyklės turėtų tapti griežtesnės, kad e, išsaugotų mūsų institucijų sažiningumą ir kad piliečiai toms institucijoms galėtų pasitikėti. Jokios vietos negali būti e, interesų konfliktui ar įtarimui interesų konfliktų. E, turėtų būti numatytas ilgesnis laikotarpis tarp dviejų veiklų, kur galimas interesų konfliktas. Noriu pasakyti, kad tos taisyklės turi galioti visoms institucijoms ir visoms ES agentūroms, kad nebūtų taip, kad kiekvienu atveju atskirai nustatomos tos taisyklės kiekvienoje agentūroje. Taip neturi būti. Reikia, kad atsirastų už etikos klausimus atsakinga nepriklausoma struktūra, kuri žiūrėtų, kaip laikomasi etikos taisyklių. Ir dabar, kolegos, jau galime veikti savo institucijų lygmenių ir siekti, kad kuo geriau būtų iš, užtikrintas Europos institucijų sažiningumas, e, naikinant tokias žalingas praktikas. Mes, manyčiau, turėtume uh, užkirsti kelią ponui Adam Farkas patekti į Europos parlamentą. Tuo būdu parodytumėm savo valią, parodytum pasirežimą kovoti su tokia negera praktika, kurią naudojasi aukšti Europos institucijų pareigūnai. Ta praktika turi liautis. Ačiū. Ačiū dabar dviem minutėm. Ruiz Devesa. <clears throat> Dėkoju, gerima pirmininkė. Aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad šiandieną mes galime uh, parlamente kalbėti šiuo klausimu, nors nei laikas, nei diena gal nėra patys geriausi, nes daugelis kolegų po balsavimų išvyko namo, bet noriu pasidžiaugti kitą vertus tuo, kad piliečių yra tribūno ir noriu juos pasveikinti, nes tos diskusijos yra labai svarbios Kaip kad sakė mano frakcijos kolegos, e, ponai Tang ir Fernandės, mes e, pateikėme e, klausimų, kurie sakoma žodžiu, kartu su jais ir su žaliaisiais taip pat kitais. Ir noriu pasakyti, Kaip žinia, Cezario žmona turi būti ne tik, sąžining, ne tik atrodyti sąžininga, bet tokia iš tikrųjų ir būtų. Tą noriu Jums komisijos narėmice pasakyti. Ir e, kodėl atsirado tokios palankios sąlygos ponui Farkasui, kai buvo pasakyta anksčiau labai sudėtinga tikėti, sunku tikėti tuo, kad jeigu jam bus uždrausta konsultuoti srityse susijusios su ankstesnėmis jo pareigomis, e, visos problemos, visos abejonės bus išsklaidytos. E, mes kiekvienas iš mūsų atsisėdę prie stalo galime pradėti kalbėti apie savo ankstesnę e, pareigį ir ankstesnę patirtį ir netgi nesuvokdami taip e, darome kartais. Ir buvo kreiptas į Europos bankys instituciją, buvo prašoma griežčiau taikyti reikalavimus, bet e, taip nebuvo padaryta. Reikia dėl to griežtinti ir taisyklės, ir jų taikymą. E, šiuo atveju reikia nustatyti mažiausiai 12 mėnesių pereinamąjį laikotarpį ponui Farkasui. Dėkoju, dėkui pirminkė. Ačiū dabar trims minutėms, Poltan. You, uh, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui už atsakymą. Jau girdėjote uh, kolegų, tai neįtikino, nepakankamas, tai buvo atsakymas. Jūs kalbėjote apie sąlygas taikomas pono Farkas perimų kitas pareigas. Aš turiu pasakyti, jų nepakanka. Aš jau uh, minėjau galimybę uždrausti Farkasui palaikyti profesionalius uh, santykiuose BI, ar jūs tikrai nesimsite jokių priemonių, ne, ši organizacija yra pagrindinės mūsų pašnekovo šiuo atveju. Ir iš tikrųjų, ir privatus, ir profesionalus kontaktai yra problema. Ir ponas Farkas, kaip pasakyta, negalės prisidėti prie tokios veiklos, kuri tiesiogiai susijusi su tuo, ką jis dirba pasarosius trejus metus. Aš galiu tik pasijuokti iš to, kokį nei viena tema, mm, kuria užsima AFME, nėra nesusijusi su EBI veikla. Ir ponas Farkas turės tais lasmais dirbti. Ar tai reiškia, kad ponas Farkas sėdės savo ten kažkokiam tai bokštai ir nieko nedirbs? Kaip ponas Farkas galės laikytis tų EBI pribojimų? kaip panas Fernandės pasakė, o kas pasirūpins, kad tie ribojimai iš tikrųjų būtų kontroliuojami, ar, ar jų laikomasi. Ar panui Farkasui bus leista likti toliau EBI iki pat jo išėjimo iš šių pareigų, nes uh, iš tikrųjų dabar labai pakirstas jo lojalumas ir dabar Europos mokesčių mokėtojas turės mokėti už pono Farkas perinamai laikotarpį tikrai prabangę sąskaitą. Ir iš tikrųjų, gerbiamas komisarė, tas sukomųjų durų reiškinys yra labai problematiškas po Baroso ir Goldman Sachs, Nelikrus ar Alhilai UBS, ar jūs galiausiai pradėsite laikytis norm, tų standartų, kurie yra reikalingi, ar galiausiai išspręsite šitą Achilo kulno problemą ES institucijose? Ačiū. Gavau tik vieną prašymą pasisakyti pagal procedūrą, prašau žodžio, taigi suteiksiu žodį ponui Rair vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Kai banko mm, prižiūrėtojas, e, vis dar dirbdamas savo pareigose. E, ir iš tikrųjų e, galvoja apie kitas pareigas, yra pakertamas pasitikėjimas ir taip jau visuomenės pasitikėjimas institucijomis yra menkas. Ir dar kai dabar tokie dalykai vyksta um, vos kelių savaičių pereinamasis laikotarpis yra tikrai nepakankamas. Neturim net nežinome, kada, ta, kada tos dėrybos buvo pradėtos dėl jo naujų pareigų, kai jis vis darėjo šias pareigas, ar tai galėjo įtakoti jo, um, jo veiksmus šiuose pareigose, gal galite kažką pasakyti apie tai. Man atrodo, kad uh, būtina yra nustatyti pakankamo laiko perinamai laikotarpį, kad nebūtų net įtarimų dėl to, kad gali būti interesų konfliktas, kad nebūtų net tokio vaizdo sudaryto. E, toks laikotarpis yra būtinas. Ar jūs siūlysite peržiūrėti nuostatas? Thank you very much. And now I would Ačiū. Dabar norėčiau vėl suteikti žodį komisijos nariui Mimicai. You, Ačiū pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, labai dėkoju už šias svarbės diskusijas dėl šio žodinio klausimo. Komisija galvoja, kad aukšti etikos standartai geriausiai būtų gyvendinami EBI ir visose institucijose bendrai, nustatant vienodą teisinę bazę. Mm, ši komisija ir aš tikiuosi, kad galiu kalbėti ir būsimos komisijos vardu tikrai atsižvelgs į šias diskusijas, šių diskusijų Europos parlamente rezultatus, peržiūrėdama etikos ir e, taisyklės dėl e, tolesnių darbų, kuomet yra perinama į kitas pareigas. Ir iš tikrųjų, tai šiuo atveju tai yra EBI priežios tarybos uh, pareiga užtikrinti, kad šios nuostos būtų gyventos dėl to, kad būtų pritaikyti apribojimai dėl to, kokias pareigas gali eiti vėliau asmenys dirbę šioje institucijoje. Taip pat tai yra EBI e, priežiūros e, valdybos e, ir EBI pareiga užtikrinti, kad šių apribojimų būtų laikomas ir kad būtų vykdoma to kontrolė. Ačiū, tokiu būdu diskusijos baigtos. Šio posėdžio protokolas bus pateiktas parlamentui tvirtinti kitos sesijos pradžioje. Jeigu bus prieštaravimų, aš patvirtintas šią sesiją rezoliucijas perduosiu tiems asmenims ir institucijoms, kurios jose įvardytos. Europos parlamento sesija dabar baigta.